Morgen. Morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponas ir ponai. Noriu pasveikinti. Noriu pasveikinti atvykusią komisarę. Dabar iki 10 valandos vyks keitimasis nuomonėmis su komisijos nare Marija Gagen Kvin. Žodis Jums, ponia komisijos narė. Thank you, President. Um... Dėkoju, pirmininkė. Savo įgaliojimų pradžioje ir per kitus susitikimus, kurie po to vyko, sakiau, kad ketinu dirbti glaudžiai su parlamentu ir konkrečiai šiuo komitetu inovacijų politikos mokslinų tyrimų srityje. Džiaugiuosi, kad šiandien galiu apkalb... aptarti su jumis. Uh, septintosios pagrindų programos tarpinę peržiūrą ir taip pat pakalbėti apie finansavimą moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Neseniai buvo paskelbta žalioji knyga apie bendrą struktūrinę sistemą ir aš apie tai taip pat ketinu su jumis kalbėti. Dėl tarpinės vertimos ji yra labai svarbi, norint užtikrinti nepriklausomą programų peržiūrą, jų vykdymo rezultatus, nustatyti programas ir rasti sprendimo būdus. Vertinimą atliko dešimt e, nepriklausų. Nepriklausomų e, ekspertų, e, pirmininkaujant ponui Anabergui, uh, kuris yra Švedijos atstovas. Jūs tikriausiai visi po vakarykštės labai įdomios ir praturtinančios diskusijos žinote, kad vertinime padarytos išvados ir pateikta dešimt rekomendacijų, rekomendacijų kaip pagerinti FP7 įgyvendinimą. Ir taip pat rekomendacijų pateikta ateities programoms e, Gauta, gauta informacija iš valstybių narių ir dalyvių e, yra gana teigiama ir mes dabar galime pasižiūrėti, kokia yra padėtis ir kaip galime e, žengti į priekį. Komisija e, ketina reaguoti į visas dešimt rekomendacijų dėl tikslų, dėl būsimų programų gyvendinimo. Taip pat mes sutinkame, kad ateityje reikės finansavimą derinti su strategijos Europa 2020 įgyvendinimu. Kai kuriais atvejais komisija yra pastebėjusi, kad ne viską jį vieną gali padaryti ir ragina kitas institucijas prisidėti savo paramą, taip pat ir valstybės narės. Vienas iš pavyzdžių e, dėl to, kad reikia visų institucijų bendro darbo, yra supaprasnimo priemonių parengimas e, ateičiai. Komisija ir valstybės narės šiuo atveju turi veikti kartu tam, kad būtų galima užtikrinti moterų mokslininkių didesnį dalyvavimą e, ir apskritai mokslo srityje ir pagrindų programoje konkrečiai. E, e, komisija patvirtino jau supaprastimo priemonės sausio 24 dieną kai kurias. Dar norėčiau pasakyti, kad yra E, keliantis susirūpinimą dalykas mažas kai kurių valstybių narių dalyvavimas. Mes e, žinome, kad kalbant apie mokslinę kompetenciją, kai kurios šalis bus aukščiau vidurkio, kai kurios žemiau. Tačiau komisija nori pasakyti, kad jeigu nuolatos kai kurios šalis e, pasirodys praščiau ir ne sieks prisivyti kitų, tai išliks problemų. Komisija nori e, išklausyti visų, per, pirmiausia per konsultacijas dėl žaliosios knygos, tada parengsime bendrą strateginę sistemą ir pasižiūrėsime, kaip galima užtikrinti geresnės sinergijas su struktūriniais fondais. Tai bus vienas iš svarbiausių mūsų pasiūlymų aspektų metų pabaigoje dėl mokslinio tyrimų finansavimo. Mes taip pat renksime įvairius forumus skirtingais lygmenimis, kad išsiaiškintume geriau problemas ir kliūtis. E, tai susijęs su operaciniais aspektais programos ir taip pat su kai kuriuo atskirų šalių problemomis. Mes e, taip pat labai daug dėmesio skirsime e, specializacijoms tam tikrose srityse. E, norime taip pat užtikrinti, kad jeigu yra kliūčių, jas reikia pašalinti. Taip pat bus numatytos finansavimo programos ir pagal strategiją Europa 2020, norint užtikrinti kaip galima geresnius rezultatus. E, ministrų taryba yra paraginusi komisiją išanalizuoti dalyvavimo E, procentus lygius ir iki šių metų pabaigos pateikti savo išvadas ir pateikti rekomendacijas. Aš taip pat šį komitetą rekomenduosiu apie visus mūsų numatomus žingsnius e, dėl žaliosios knygos. Reikia ją vertinti e, inovacijų sąjungos kūrimo kontekste ir noru padaryti ES mokslinio tyrimų lyderę. Mes norime uh, kad mūsų programos nebūtų siauro pobūdžio, jas reikėtų kaip galima labiau išplėsti ir užtikrinti europietišką požiūrį sprendžiant iššūkius. Aš esu tvirtai įsitikinusi, kad toks strateginis požiūris yra vienintelis kelias pirmin, jeigu norėtume įgyvendinti abicingus programos strategijos Europa 2020 tikslus. Toks požiūris atitinka ir kai kurias rekomendacijas, kuria e, ir tai atsispindi ponios Merkis pranešimo projekte. Mes visi pripažįstame, kad Europa turi investuoti į ateitį, jeigu norime išbristi stipresni, sustiprėję iš ekonominės krizės. Tik ES lygmenių mes galime sutelkti pakankamai išteklių problemams spręsti. ES finansavimas gali paskatinti mokslininkus, novatorius sutelkti jėgas ir dirbti kartu nežiūrint valstybių sienų. Tik tai ES lygmuo gali užtikrinti ES masto konkurenciją ir paskatinti mokslininkus siekti geresnės. E, geresnio aukštesnio meistriškumo. Mes taip pat e, dėl finansavimo norime, kad biudžetas būtų pažangus, nukreiptas į ateitį. Tai svarbu, kuriant inovacijų sąjungą ir įgyvendinant strategiją Europa 2020. E, mokslinio tyrimų taryba turėtų taip pat mums padėti dirbti ir užtikrinti geresnius ryšius tarp e, skirtingų inovacijos grandinės dalių mes e, turėtume ir galvoti apie geresnių paslaugų dėkimą rinkoje. Kiekvienas finansavimo elementas turėtų e, spręsti ES problemas tokiuose srityse kaip klimato kaita, energetika, maisto saugumas, e, gyventojų senėjimo problemas ir panašiai. Europa turėtų iššūkius paversti galimybėmis ir užtikrinti daugiau augimo ir darbo vietų kai e, tą galima sakyti, pasakyti pirmiausia apie mokslinius tyrimus, kurie tradiciškai yra finansuojami pagal pagrindų programas. Taip pat veikia Europos inovacijų ir technologijos institutas ir jisai daug dėmesio skirs įvairiems projektams. Mes e, turime nepamiršti ir konkurencingumo ir inovacijų programos. Strateginėje sistemoje mes norime užtikrinti kad finansavimo priemonės bus paprastesnės, taip pat e, pasinaudoti geriau regioninėmis ir nacionalinėmis finansavimo galimybėmis. Finansinės priemonės moksliniams tyrimams ir inovacijoms dabar yra padalytos pagal, septi, pagal septintąją programą bei konkurencingumo ir inovacijų programą. E, Pagal e, septintąją programą yra teikiamos paslaugos, kurias tvarko Europos investicijų bankas. Pagal inovacijų programą yra numatomas finansavimas įstatiniam kapitalam, taip pat garantijos MVI. Šias priemonės tvarko Europos investicijų fondas. Be to struktūriniai fondai teikia paramą tam tikroms finansinėms sistemoms, siekiant sukurti inovaciją administracinius pajėgumus kai kuriuose regionuose. Tų priemonių supaprastinimas taip pat atitiks biudžeto peržiūrą, nes reikia taikyti bendrą požiūrį į visas finansavimo priemonės ES biudžete. Jeigu norime sėkmingai dirbti, ir e, pas, užsitikrinti gerą biudžetą inovacijoms, moksliniams tyrimams, turime aiškiai žinoti, kaip veikti veiksmingai ir kaip kuo geriau panaudoti kiekvieną eurą. Tam reikės gana radikalių pokyčių inovacijų ir mokslinio tyrimų finansavime. Savo žalioje knygoje po žaliosios knygos paskelbimo komisija pradėjo konsultacijas, norėdama išsiaiškinti suinteresuotų šalių nuomonę ir aš tikiuosi, kad reakcija į žalėją knygą bus aktyvi, baigsis konsultacijos gegužės 20 dieną, o birželio 10 vyks e, konferenciją Briuselėje. Komisija pateiks savo pasiūlymus e, būsimoms e, mokslinio tyrimų inovacijų programoms iki šių metų pabaigos. Šiame kontekste jūsų nuomonė apie žalę knygą taip pat e, bus mūsų pasiūlymo dalis. Aš žinau, kad ponia Matijas yra pranešė žaliosios knygos klausimo ir tikiuosi, kad mes dirbsime bendrai, žengsime tą pačią kryptimį. Dabar rizikos pasidalymas finansuojant. Nepriklausomi ekspertai atliko analizę e, šioje srityje ir vadovavo tiems ekspertams Erika e, Mann E, buvo pateiktos išvados pernai spalio mėnesį. Aš sveikinu išvadas ir noriu pasakyti, kad 11-13 metais komisija prašo, kad iškart būtų skir skirti 500 milijonų eurų e, pagal septintąją pagrindų programą ir pagal sprendimus, kurie yra išdėstyti atitinkame sprendime. Tai yra labai svarbu tęsti. Uh, RSFF veiklą e, ir užtikrinti teisingą rizikos pasidalymą. Egzistuoja principinis jau sutarimas dėl dalies tų 500 milijonų skirimo, tai yra dėl 250 milijonų 11 metams. Taryba yra numačiusi 500 e, milijonų eurų 11-13 metams ir atitinkami veiksmai, e, kurių turi būti imtasi greitai, turėtų pasiūsti teigiamą signalą. Dabar šešėliniai pranešiai ir kiti atsakingi pareigūnai e, žiūri tuos dalykus ir siekia paremti kaip galima greičiau aukštos kokybės pranešimus. Ačiū pirmininkė. Ähm, Ačiū labai. Dabar prasidėjęs debatai. Pirmiausia, poniai Grostet suteiksiu žodį. Perhaps, vielleicht können Sie alle ein bisschen dran Galbūt galėtumėte visi turėti omenyje tai, kad 10 val. turės būti balsavimas ir jau vakar buvo taip, kad pirmieji kalbėjo daugiau, taigi dabar visi pabandykite kalbėti kuo trumpiau. Man, manau, kad leisime 8-9 žmonėms pasaky, pasisakyti. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komisarė už visus paaiškinimus apie žalę knygą ir konsultacijas, kurios dabar vyksta e, galima pasakyti daugą apie mokslinio tyrimų programą, bet norėčiau pradėti diskusiją apie technologijų perdavimą. Šiandieną matome vis dažnesnius technologijų perdavimo atvejus kylančioms valstybėms. E, gal nereikia jų ir laikyti daugiau kylančios ekonomikos valstybėmis, bet reikia e, prisiminti, kad kartais tas technologijų perdavimas neduoda mums patiems daug naudos. Uh, E, reikėtų galbūt pakeisti šią e, praktiką ir pakeisti mūsų mokslinio tyrimų ir inovacijų politiką. Kylančios valstybės e, gauna ir šiaip kitokią labai didelę pagalbą, jos gali įsigyti mūsų technologijas, e, ir šiandieną vargu ar tokia praktika yra priimtina. Žinome, kad vyksta mūšis tarp, mūšiai tarp įvairių e, įmonių, pavyzdžiui, kelių Niderlandų bendrovių. Ir dėl to kyla pavojus, kad Europos e, moksliniai tyrimai nukentės. Gal jūs su komisaru Tajaniu ketinate daryti, galbūt reikėtų tam tikrą e, sukurti struktūrą, kuri e, užsimtų užsienio investicijų klausimais. Ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šio klausimu. Aš nekalbu dabar apie kitus finansavimo klausimus, jūs e, apie tai kalbėjote, Minėjote rizikos kapitalą, taip pat Europos inovacijų fondą. Aš žinau, kad jūs teisi ir mes jūs paremsime. Tačiau aš norėčiau žinoti, kokios numatomos konkrečios priemonės siekiant padėti MVI pagal smulkaus verslo aktą. Ačiū labai, ponas Sodį. Dėkoju, pirmininkė. Aš esu pranešėjas. E, mano pranešimas skirtas septintai pagrindų programai įvertinti. E, Anks... Programa yra e, pasižymi tuo, kad yra trys nauji elementai. Mes Dabar turime Lisabono sutartį, kuri numato naujas institucijas, taip pat e, išgyvename ekonominę krizę. Ir 2011 metai dabar yra, dar iki programos pabaigos yra e, dviejai metai ir ar galime ką nors pakeisti. Taigi norėčiau dabar padėkoti Jums, ponė komisarė, už Jūsų požiūrį ir už tai, kad Jūs pažadėjote įsiklausyti parlamento nuomonę. Uh, Mes su visais e, politinių frakcijų atstovais kalbėjom apie tai ir sutarėme, kad 11-12 e, metai turi būti metai, kurie būtų naudingi moksliniams tyrimams, inovacijoms. E, mokslui reikia užtikrinti didesnį Europos ekonomikos konkurencingumą. Reikia užtikrinti aukštą kokybę mokslinių tyrimų ir labai gaila, kad valstybės narės nepakankamai įsijungia. Mes turime galvoti apie bendrą tyrimo erdvę ES valstybių narių. Dar vienas kylantis klausimas. Mums reikia galvoti apie tai, kaip užtikrinti globalų vertinimą visų programos aspektų. Ir reikia galvoti apie didelės mokslinio tyrimų infrastruktūras. ES mastu, kurios būtų labai svarbios ateičiai, ypač sprendžiant tokias problemas kaip klimato kaita, e, e, sveikatos apsauga gyventojų senėjimas ir panašiai. Toliau supaprastinimas. E, audito rūmai yra pastebėję tam tikrų trūkumų ir mes dabar labai daug ko laukiamės iš jūsų, laukiame iš jūsų komisarė. E, ir jų nutarta sukurti, parlament, suburti parlamentarų grupę, kuri pateiks pasiūlymus dėl finansinio reglamento, kad būtų galima uh, išvengti labai sudėtingų administracinių reikalavimų ir kad būtų galima visur visuotinai užtikrinti supaprastinimą. Kolega Lamberts. Uh, Ačiū pirmininkė. Pone komisijos narė, noriu padėkoti, kad atėjote čia. Mes, mums visiems pažįstamas jūsų entuzijazmas, siekiant Europos tyrimus paversti sėkme. E, turiu du pastabas. Pirmiausia, įter klausimas. Įdomu, koks finansavimas yra skirtas ITER, e, koks papildomas finansavimas e, skirtas. E, buvo kalbama apie 750 milijonų papildomų lėšų numatytų 2012-2013 metais. Tačiau nėra nieko kalbama apie um, tai, kokią įtaką tai padarys mokslinių tyrimų programai ir kaip jį plėtosios toliau. Uh, Taip pat neaišku, kaip mokslinių tyrimų programos bus plėtojamos po 50 metų. Galbūt galėtumėte pakomentuoti. Mes manome, kad tai negeriausias būdas leisti pinigus. Žvelgime į priekį. Turime išlaikyti aukšto lygio meistriškumą. E, kita vertus, turime garantuoti ir sanglodą skirtingiems dalyviams, stengiantis visą ES paversti žinių ekonomiką, o ne tik dalį jos. E, ypač naujai įstojusios ES narės ir narės jaučiasi paliktos nuo šalyje. Noriu paklausti, e, buvo skirta 50 milijonų eurų šiai programai. Ar e, šie pinigai galėtų būti skiriami RTD priemonėms. Aš noriu sužinoti, um, ar šie pinigai buvo išleisti efektyviai ir uh, kita vertus, rengiantis kitai mokslinių tyrimų programai, kaip mes galime užtikrinti, kad um, pinigai išleidžiami RTD būtų panaudoti efektyviai. Ačiū labai, noriu pasakyti, kad 11 žmonių paprašė žodžio. Aš siūlau baigti kalbėtojų sąrašą, sudarinėti ir tikiuosi, kad visi kalbės nelgiau nei dvi minutės. Ponas Vanisteroj. Dank u wel, ik wil dat graag doen. Een paar, een viertal onderwerpen, mevrouw. Eh... Ačiū, pirmininkė. Eh, daug buvo išsakyta komisijos narės pranešime, buvo kalbėta apie tai, e, koks svarbus yra internacionalizavimo aspektas. E, kalbėjo, buvo kalbėta apie meistriškumą, apie įvairias priemonės. Tačiau pagaliau yra taip, kad kai kuriuose valstybėse narėse įmonės jaučiasi visiškai nesaugios. Pavyzdžiui, Kinija kartais perima ištisų sektorių kontrolę ir tai kelia nerimą. Kalbant apie regioninius fondus ir vidurio bei rytų Europą, manau, kad čia reikalingi griežtesni susitarimai kalbant apie infrastruktūrą, Lenkijoje ir Čekijoje mes stebime tam tikrą plėtrą, tačiau manau, kad finansavimas turėtų būti panaudojamas tikslingiau. Manau, kad reikalingas e, didesnis koordinavimas, o dėl. Um, ar Jūs kalbėjote apie tyrimų infrastruktūrą. Aš manau, kad taip, tačiau vis dėlto esama dar daug spragų šioje srityje. Aš norėčiau, kad būtų čia pasiekiama didesnės sėkmės. Gal jūs pabandysite keisti kriterijus arba juos pritaikyti, vertindami tai, kokių rezultatų jau buvo pasiekta. Dokumente rašoma, kad vieną kartą per metus turėtų būti organizuojamas konventas. Aš manau, kad būtent 2011 metais turėtų būti suorganizuotas tas konventas, tai galėtų vykti ir parlamento iniciatyva. Gal galėtumėte pakomentuoti, kaip vyksta rengimosi darbai šiam konventui? Ačiū. Uh, thank you, President. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasveikinti komisarę Kin atvykusią pas mus ir noriu palinkėti e, švento, linksmo švento Patriko dienos. Norėčiau kalbėti apie ateities mokslinių tyrimų ir plėtros klausimus. Užtikrinant, kad moksliniai tyrimai turėtų tinkamą vietą ir kad nauji produktai patektų į rinką greičiau. Kuo daugiau investuojame naujoves, tuo daugiau sukursime darbo vietų. Tai yra tiesiogiai susiję su pramonės politiką taip pat. Kalbant apie sanglaudą Europos Sąjungoje, e, daugelį diskusijų esu pabrėžęs, kad kai kurios iš naujesnių valstybių narių turi labai prastą mokslinio tyrimo infrastruktūrą. Jūs sakėte, kad ypatingi fondai galėtų būti skirti spręsti šiai problemai. ITRE komitete vakar diskutavome apie vidutinio laikotarpio 7-osios e, pagrindų programos peržiūrą su ekspertų grupės pirmininku ponu Anenbergu. Kai uždavau jam tą patį klausimą, jis man pasakė, kad reikia panaudoti struktūrinius fondus šiai problemai spręsti. Ar manote, kad tai yra geras būdas ieškoti papildomo finansavimo valstybės narėms, nes žinau, kad yra tam tikra konkurencija tarp ES ir kitų valstybių, pavyzdžiui, jungtinių valstybių. Kolega Atsukalas. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponia komisarė, kad atvykote į mūsų posėdį. Labai atidžiai jūsų klausiausi. taip pat to, ką pasakė kolegos ir norėčiau prisijungti prie pono Odį užduotų svarbiausių politinių klausimų, nes diskusijos apie tai, kokia kryptimi eina Europą mokslių tyrimų srityje, darant hipotezę, kad toks e, būdas yra geriausias ekonomikos plėtrai, tuo tarpu, kai Europa vis dar kenčia nuo didžiulės ekonominės krizės ir pasaulinio augimo sulėtėjimo. Tuomet, kuomet mes labai atidžiai turime žvelgti tai, kas vyksta rytuose. Taigi norėčiau prisijungti prie to, ką sakė ponas Sodį. Man nerima kelia tai, kaip Europa žiūri savo ateitį. Matome skaičius, kurie rodo, tikiuosi jos jūs taip pat turite. Taigi, apie skaičius apie Europos padėti pasauliniu mastu mokslinio tyrimų srityje. Mes negalime pasiekti pažangos pagal Lisabono strategiją, negalime pasiekti 20, nepasieksime 20 metų vizijos, jeigu nepadarysime išvadų dėl to, ko mes norime pasiekti. Kol kas esame prisėmę įvairiausių įsipareigojimų, kalbame apie atsinaujančius šaltinius, naujus energijos šaltinius. Aš taip pat norėčiau, kad būtų numatyti privalomi tikslai varstybių e, mokslinio tyrimų finansavimui iki 2015 metų. Įvairių fondų klausimas yra E, svarbus, anglodos fondų klausimas yra svarbus. Mums reikia tam tikro paramos mechanizmo, kad galėtume padėti silpnesniems valstybėms, kuriams nepavyks skirti tinkamo finansavimo e, mokslo tyrimams, jeigu jiems nebus teikta parama iš e, struktūrinių fondų. Ačiū ponia komisarė, kad atvykote pas mus e, pakalbėti apie svarbiausius e, dalykus. Keletas dalykų. Anksesnės pagrindų programos peržiūra turėjo dvi pasiekmes. E, viena pasiekmė buvo vidutinio laikotarpio, susijusi su aspektais, kuriuos verta turėti galvoje, kai kalbam, kalbėsime apie naujos pagrindų programos sudarimą o trumpesnis dalykas, trumpesnio laikotarpio e, dalykas yra tai, kokius aspektus galima įdėkti dar per likusi šios programos laikotarpį, tai yra iki 13 metų, kad galėtume pagerinti rezultatus. Taigi, dažnai kalbame apie dalykus, kurie neturi tiesioginės įtaiko, įtakos, kalbant apie mokslinius tyrimus, kurie patvirtinti e, 11-12 metams, tačiau tam, kad galėtume daryti įtaką daugeliu dabartinių aspektų, e, yra susiję su tuo, kas, yra gero, kas iš jų bus gero aštuntai programai. Tačiau ką galime padaryti su septintaja dar programa? Supaprastinimas, kiti dalykai, apie kuriuos kalbama ekspertų išvadose ir parlamente. Ar ką nors iš tų išvadų galima panaudoti septintoje programoje, e, siekiant pagerinti jos rezultatus? Manau, kad tai yra svarbus dalykas. Tai būtų naudinga na, panaudojant būtent taip e, šį įvertinimą. Pone Karvalija, ačiū, pone pirmininkė. Noriu padėkoti komisariai, kad atvyko pas mus šiandien. Pirmasis klausimas yra susijęs su supaprastinimu. Sveikiname komisijos numatytas priemonės. Manau, kad vis dar yra tam tikrų priemonių, kurios pateiktos ir komisijos komunikate, ir mano pranešime, kurios galima įgyveninti, nekeičiant regla, finansinio reglamento. Ir turbūt šią dalį galima būtų įtraukti į vidutinio laiko tarp peržiūros ataskaitą. Nors e, tam tikrų pokyčių finansinėme reglamente reikia ir apie tai kalbama dabar biudžeto kontrolės komitete. Mano klausimas būtų toks, kaip jūs manote, turėtume spręsti toleruotinos e, klaidos rizikos klausimą. Mums reikia naujoviškų būdų, kaip spręsti šią problemą. Galbūt diferencijuotai reikia vertinti didesnius ar mažesnius projektus. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonės, remiantis jūsų patirtime šioje srityje. Antra pastaba. Manau, kad turime pasinaudoti peržiūros progą, kaip minėjo kolega Odi, ir pakeisti tai, ką reikia pakeisti. Daugelis dalykų simtojo programoje yra geri, juos reikia palikti. Tiek tarp teminių prioritetų reikia pakoreguoti tai, ką galima pakoreguoti. Pavyzdžiui, anksčiau energija nebuvo didelis prioritetas, kai buvo kuriama programa, reikėtų turbūt daugiau dėmesio skirti pramoniai Taip pat, kai kalbame apie struktūrą ir mechanizmus, reikia kai kuriuos jų pakeisti. E, pavyzdžiui, jungtinės technologinės iniciatyvas reikia padaryti atviresnės e, universitetams, e, reikia pergalvoti mažų ir vidutinių įmonių programas. Na ir jūs kalbėjote taip pat apie moterų įtraukimą. Kažin, ar nereikėtų daugiau pabrėžti jaunų mokslininkų įtraukimo klausime? turime puikių mokslininkų, jaunų mokslininkų, bent jau mano šalyje, kurie yra be darbo. Taigi reikia užtikrinti, kad priemonės būtų skurtos taip, kad būtų paskatų juos e, įtraukti į tokius mokslų tyrimo, mokslinių tyrimų projektus. Pone Komi. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums už Jūsų pasisakymą, jis buvo tikrai vertingas, siekiant suprasti kryptį, kurią eisime toliau. Aš tanku, kad mums reikia atidžiau žiūrėti į naujovių elementus. Tačiau tuo pat metu manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti jauniems mokslininkams, moteriams mokslininkėms ponia Karvalijo kalbėjo panašiai. Galbūt e, reikėtų suburti jaunų mokslininkių grupę, e, kurios nėra pakankamai atstovaujamas. Italija, mano šalis iš tikrųjų nepasinaudoja pakankamai finansavimu ir mūsų vidaus analizė rodo tą patį tai turbūt nebūtinai yra europinė problema, galbūt pačios valstybės narės problema. Mano klausimas, pirmininkė, būtų toks. Kaip komisija įsivaizduoja galimybę paspartinti taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymą. Tai būtų taip pat labai svarbu. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Trumpai noriu pakomentuoti du dalykus. Pirmiausia, aišku, dėkoju komisijos nariai. Reaguojant į katastrofą Japonijoje, noriu paklausti, ar yra planuojama išplėsti energijos kaupimo technologijas tokiu būdu bandant užtikrinti energijos sau, tiekimo saugumą. Antras klausimas - tai humanitariniai mokslai. Pasigirsta tokių nuomonių, kad e, humanitariniai mokslai nebus e, tokia dalimi finansuojami pagal septintąją programą, kaip tai buvo daroma likščiol. Norėčiau išgirsti jūsų vertinimą. Ar jūs taip pat galvojate, ar jūsų nuomonė yra kiek kitokia? Um, Dar yra dvi, trys kolegės ir kolegos norintys e, užduoti klausimus, jie atėjo vėliau, tačiau mes jau anksčiau buvome nusprendę nebeįtraukti naujų pavardžių į kalbėtojų sąrašą. Aš liksiu prie savo nuomonės, ponė Merkis. Ačiū, pirmininkė. E, noriu pasveikinti komisijos narę. Turiu keletą klausimų susijusių su inovacijų sąjunga ir su pagrindų programa. Gal galėtumėte pasakyti, pasakyti, kas inovacijų sąjungoje galėtų sudaryti, kokia ta sąjunga galėtų būti aštuntojoje programoje. Kalbant apie iššūkius, pagrindų programoje kalbama apie iššūkius. Kalbame apie tris iššūkius. Ar jūs e, ketinate šios iššūkius palikti, ar juos išskirti, ar e, akcentuosite pačius mokslinius tyrimus. Kalbant apie inovacijų partnerystės, kaip jos bus derinamos su pagrindų programa? Ar viskas pagrindų programoje bus paremta inovacijų partnerystėmis? Ar inovacijų partnerystės bus pagrindų programos dalis? Europos komisija akcentuoja, kad inovacijų partnerystės yra visur. Yra sukurta nauja priemonė Tačiau likščiol mes nežinome, ką reiškia tos partnerystės. Gal galėtumėte pakomentuoti, e, kaip mes galėsime būti įtraukti į inovacijų partnerystės. Taip pat, kokie šių partnerysčių tikslai yra numatyti prioritetai, e, tam tikri prioritetai yra panaikinami kokie jūsų prioritetai ir kokie jūsų manimo prioritetai neturėtų likti prioritetais? Manau, kad e, piliečių įtraukimas e, skatinant inovacijas ir naujoves yra labai svarbus, kaip jūs tai ketinate padaryti e, busimoje programoje. Kalbant apie apie e, finansavimą, ar jūs numatysite didesnę finansavimo dalį rizikos pasidalymo priemonėje? Ačiū. Ponas Gerik. Ja bym chciał, pani komisarz, polemizować. E, Ačiū labai. E, norėčiau paklausti ponios komisijos narės. Buvo kalbama apie meistriškumo principą. Aišku, kiekvienas iš mūsų norėtų gebėti meistriškai dirbti. Tačiau uh, E, kai kuriuose srityse šis principas gali būti naudojamas ir neteisingai, nes e, na, yra tokių apibrieščių, po šią apibrieštim slepiasi ir, pavyzdžiui, reklamavimas arba rutina. Manau, kad turėtume laikytis kiek kitokio principo. Jei būtent taip e, vertinsime šią problemą, tai mes neišsemsime mokslinio potencialo slypinčio Europoje. Manau, kad reikėtų kalbėti apie realias galimybės, kaip tai buvo daroma įgyvendinant bonus programą, o ne akcentuoti meistriškumą. Ačiū. Noriu padėkoti, ponia Orėra Madovy. Gracias, presidente. Gracias, señora komisarija. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė, noriu padėkoti, kad atėjote čia ir kad šiandien galime kalbėti apie ES ateities politiką ir apie inovacijas. Labai trumpai norėčiau išreikšti savo nuogastavimą. Labai svarbu turėti aiškius tikslus ir turime siūsti labai aiškę žinę mūsų piliečiams. O viena iš tų žinių yra proporcingumo principas. Aš nežinau, ar mums pavyks tai pasiekti. Tai reiškia, kad turime e, remti pačius pagrindinius principus. E, turime uh, E, akcentuoti tai, kas veikia gerai septintojoje pagrindų programoje, taip pat nepamiršti ir naujų iššūkių. Kalbant apie nuoseklumą, čia yra daug nerimo. Turime ir toliau remti tuos mokslininkus, kurie dirba sėkmingai pagal senasias programas, tačiau nepamiršti naujų jaunų mokslininkų. Uh, Taigi, reikia proporcingai paskirstyti e, finansavimą. Pasigendama stipresnio koordinavimo tarp valstybių narių, o tai gali tapti kliūtimi įsisavinti bendrijos lėšas. Taip pat esame nuogastavimų, kad e, smūks mokslinių tyrimų finansavimas, e, skaičiuojant jį pagal finansavimo dalį tenkantį vienam gyventojui. E, tai neramina gyventojus ir pačius mokslininkus, nes mes turime kalbėti apie mokslo ir inovacijų ateitį. Komisija aišku, žino, kad esama visokių nuomonių ir aš dabar iš komisijos norėčiau sužinoti labai aišku atsakymą. Pone Tuja. Grazie, prezidentė. La ringrazio anch'io, signora komisario, per eh, la chiara. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju komisariai už labai aišku pareiškimą. Norėčiau pakalbėti apie vieną klausimą, apie kurį daug nekalbėjome. Apie išteklius, strategijos 2020 tikslus ir biudžetą. Matome, kad nesiekime tam tikrų tikslų, bet tačiau yra labai didelių neatitikimų, kurie gali kelti grėsmės visam projektui. Pone Grostet kalbėjo apie tai, kad trūksta skaidrumo E, sprendžiant klausimus svarbius ES ar valstybėms narėms. Vakar buvo susitikęs krizės e, komitetas parlamento ir buvo kalbama apie tai, kokiu reikia naujų finansinių priemonių, kad pasiektume savo tikslus. Jeigu 11-12 metų biudžete išliks toks pat finansavimo lygis, tai ateityje reikės e, stengtis kur kas labiau. Reikia galvoti, kaip ištekliai sukurtų multiplikatoriaus poveikį. Negalima visko palikti valstybėms narėms. Reikia taip pat numatyti garantijas investicijoms, rizikos pasidalymo mechanizmą, aišku, jau tai yra naudojama septintoje pagrindų programoje, bet reikia galvoti ir apie kitas priemonės, kurias turėtų multiplikatoriaus poveikį. Tai yra nepaprastai svarbu, nes kitaip visos mūsų pastangos e, išleisti kiekvieną eurą labai veiksmingai ne bus įtvirtintos. Nepakaks to, nes mums e, labai daug reikia, e, reikės lėšų per ateinančius metus mokslinių e, tyrimų srityje. Mūsų bendras tikslas yra užsitikrinti bent 20 e, procentų finansavimą aštuntai pagrindų programai. Iki birželio turime laiko pasiekti kompromisui tam, kad sutelktume daugumą ties tokių pasiūlymų. Aš dabar nenoriu veltis į detalės, bet pasakysiu, kad jeigu iš anksto nepasieksime kompromiso, tai uh, mums e, nepavyks įtvirtinti savo tikslų, nes e, biudžetinė padėtis yra sudėtinga. Senosios valstybės narės, kurios jau ir taip yra užsitikrinusios meistriškumą aukštą, nenorės e, prisidėti. O naujosios valstybės narės kvestionuos programą, pavyzdžiui, Galilėjo ar panašiai. Taigi reikia kompromiso, kaip galima anksčiau. Jeigu mums nepavyks to padaryti, Tai galiausiai, diskutuodami dėl aštuntosios pagrindų programos, e, pamatysime, kad neužsitikriname didesnio finansavimo. Mes turime pasiremti žaliąją knygą ir siekti susitarti, o daugiametėje finansavimo programoje taip pat numatyti atitinkamas priemonės. Jau dabar kalbame apie šią programą kalbame apie tai, kas bus ir iki šių metų pabaigos, mes turime užsitikrinti bent jau 20 procentų didesnį finansavimą. Kit... Dėl įvairių priežasčių parlamente, taryboje pasiskirstys nuomonės, jeigu mes iš anksto nesustarsime, tai ir tada neužsitikrinsime šio rezultato. Reikia, kad žalioji knyga tas jūsų aišku politinį signalą ir mes taip pat turime išdėstyti principus, kokie, kurie reikalingi kompromisui pasiekti. Septi, kalbėdami apie septintąją pagrindų programą, mes e, diskutavome daug šiais klausimais, bet nepasiekėme rezultatų dėl to, kad nebuvo tokio kompromiso. Mes siekėme užsitikrinti finansavimą, bet reikėjo padėti labai daug pastangų atskirų programų atžvilgių. Ir mes e, turime daug protingiau elgtis ateityje, reikia pagalvoti, kaip tą padaryti ir reikia e, kalbėti su visuomenė apie tai, kiek norime pinigų. Gerai, norėčiau padėkoti. Dabar dar yra likusios dešimt minučių, per kurias suteiksiu žodį komisijos narį, kad ji pabandytų atsakyti kai kuriuos klausimus. Aišku, tai nebus labai paprasta, tačiau galbūt galite sureaguoti į pačius svarbiausius klausimus. Žodis Jums. Ačiū. Dešimt minučių, aišku, nėra pakankamai daug, kad būtų galima atsakyti visus klausimus. Bandysiu sugrupuoti tos klausimus į grupės. Pirmiausia, nuolatinė diskusija, kuri vyksta dėl septintosios programos ir dėl jos tarpinio įvertinimo, tai skirtumai tarp šalių, kuriam sekasi gerai ir ir, ir šalių, kuriams netaip gerai sekasi. Nuo pat pradžių e, septintosios programos mes praktiškai stengiamės paremti naujasias valstybės narės. Tokia parama apėmė vertinimo ekspertų įtraukimą iš visos Europos, e, parama nacionaliams kontaktiniams punktams, suvedant e, senų ir naujų valstybių narių kontaktinius punktus ir atrodo, kad sistemingai e, nepakankamai geri rezultatai ir nėra duomenų, kad būtų vejamasi vis tiek. Kaip sakiau iš pat pradžių, kad kai kalbama apie veiksnius, dėl kurių nepakankamai yra atstovaujamos šalis ar grupės, mes vis dar klausomės ir tikimės, kad tos šalis aktyviai dalyvaus konsultacijų procese, kai rengiant žalėją knygą, nes reikia pasimokyti būtent iš jų nuomonės. Žinoma, kaip sakė, čia daugelis e, struktūriniai fondai yra labai svarbus, kuriant e, mokslinio tyrimo infrastruktūrą tuose šalise, nes ministrai ir parlamentarai nuolat sako, kad jų geriausi mokslininkai išvažiuoja į kitas šalis į kai kurias Europos šalis, tačiau taip pat ir toliau į vakarus. Ir jeigu sukurtume e, infrastruktūrą, galbūt būtų galima juos išlaikyti. Dėl technologijų perdavimų, žinoma, mes e, žvelgiame į dvipusius santykius su e, kylančių rinkų šalimis. Turime aukšto lygio ekonominio dialogo grupę su Kinija, Susitikimas paskutinis įvyko gruodžio mėnesį, praeitais metais, šiemet taip pat įvyks susitikimas, aš taip pat vyksiu į Kiniją, Kiniją šiais metais ir e, reikės šį klausimą kelti. Šis klausimas yra svarbus e, visiems vakaruose, ypač Europos Sąjungai. Dėl supaprastinimo. Aš nuolat e, cituoju Marijos Karvalijo pranešimą puikų pranešimą, nes jis padėjo pagrindus visoms supaprastinimo priemonėms, kurias reikia vykdyti. Daugeliu atveju esu sakiusi, kad visos paprastinimo priemonės, kurias mes patys galime komisijoje vykdyti, yra įvykdytos. Dabar jūsų rankose yra tie reikalai, kuriuos reikia toliau plėtoti, kaip ir taip pat ir komisijai, pavyzdžiui, finansų, pagrind, finansinės reglamento peržiūrą ir taip toliau kai plenarinėje sesijoje buvo balsuojama dėl Karvajo pranešimo, tai buvo supaprastinimo priemonės dalimi. Taigi aš suprantu, kad parlamentas tam pritarė ir tokiu pagrindu turime darbuotis toliau. Todėl esu dėkinga parlamentarams, kurie dirbo šioje srityje. Žinoma, ITER klausimas keliamas ne kartą. Ponas Lambertas puikiai žinote, kad tai buvo ir tebėra karšta bulvė. Galiausiai sutarėme prieš balsant dėl biudžeto praėjusiais metais, kai du trešdaliai finansavimo būtų skirta iš kitų išteklių ir trešdalis iš pagrindų programos. Mes apie tai kalbėjome su jumis konkrečiai. Po didžiulės kovos e, ir dedant didelės e, komisijos pastangas, kad pavyko išsaugoti tą trešdalį lėšų e, skiriamų iš pagrindų programos. Na, žinoma, kad diskusija buvo e, didžiulė ir mes toliau darbuojamės, stengdamės rasti sprendimą. Ir tikrai labai svarbu jį rasti, nes tai turi reikšmės toms šalims, kurios ar, ar bendruomenės, kurios dabar jau turi pasirašyti sutartis dėl įvairių darbo aspektų. Tai turi taip pat poveikio įvairioms, e, e, įvairiems renginiams, įvairiose valstybės narėse, pavyzdžiui, Rinktinė karalystėje, JET renginiams. Pone Nibler kalbėjo apie tai, kaip Japonijos įvykiai turės poveikio e, brandoliniai energijai. Tačiau mes nemanome, kad bus tiesioginių pasiekmių radiacijos E, lygis e, valstybės narėse yra normalus, jis matuojamas nuolat. Visos valstybės narės turi įvairias e, radio, radioaktyvumo matavimo stotis. Turime ankstyvo įspėjimo sistemą ir jeigu radioaktyvumo lygmuo pakiltų vienoje valstybėje narėje, tai kitos valstybės būtų perspėtos iš karto. Tačiau valstybės narės pačios yra atsakingos už saugų brandolinių elektrinių panaudojimą, jų veikimą ir licencijų išdavimą, taip pat e, saugumo nuostatų laikymasi. Bet žinau, kad e, mano kolega Otingeris daugiau galės pakalbėti su jumis, kai atvyks pas jūs šiandien po pietų. Europos parlamento vaidmuo. Žinome, kad aukšto ligmens, aukštesnio ligmens grupėje yra keturi parlamento nariai ir jie asmeniškai yra kviečiami dalyvauti formalūs kvietimai bus e, išsiųsti pirmininkui Buzekui, kad parlamentas būtų atstovavimą <clears throat> dėl IPA atskirai. Apskritai vyko rimta diskusija tiek čia, tiek taryboje dėl tų partnerysčių. Mes nusprendėme, kad reikia renkti bandovasus e, projektus. Malonu, kad ne tik parlamentas ir taryba, bet Europos vadovų taryba E, sutikė mums leidimą renkti bandomąjį projektą. Jis reikalingas tam, ką, kad mes galėtume išbandyti Europos naujovių partnerystę ir jeigu yra kažkokių problemų, galėtume tokias problemas ištaisyti, rengiant naujas partnerystės. Žinoma, malonu, kaip ir jums, e, ponia Merkis, kad mes visi norime tų naujovių partnerysčių, tačiau taikysime labai griežtus kriterijus dėl to, kas yra partnerystė ir kuomet reikėtų steigti leidimą tokiai partnerystėje. Žinoma, mus riboja tai, kad turime kreiptis vėl į tarybą prieš paskelbint naują naują partnerystę. Taigi manau, kad išbandymas bus geras ir labai gerai, kad yra tam tikrai apribojimai. Taip pat svarbu, kad ne vienas iš jūsų kalbėjo apie regionus. Mes rengiame regionų konferenciją Liepos mėnesį Briuselėje. Pavadinimas yra kaip regionai gali pas, geriau pasinaudoti simtąją pagrindų programą. Yra didelis susidomėjimas konferencija, nes regionai sako, kad jie nėra įtraukiami ir nėra, nepakankamai žino, kas yra įmanoma padaryti pagal 7 pagrindų programą rizikos pasidalymo fondas. Mes dabar kūrėme mažų ir vidutinių įmonių e, priemonę pagal rizikos pasidalymo fondą, kad būtų remiamas mažos ir vidutinės įmonės. Kaip žinote, komisarų e, grupė, kuriai pirmininkauja komisaras Ren, svarsto naujoviškus finansinius instrumentus, kurie padėtų spręsti problemas, kurias kėlė čia komiteto nariai. Žinoma, toje darbo grupėje yra ir Europos investicijų bankas ir fondas, jos, jų atstovai, kurie paaiškina, kas yra įmanoma, kas gali būti neįmanoma ir kaip jie galėtų iš esmės padėti, kad būtų galima sumažinti e, biudžeto, naštą biudžetui. Žinoma, kalbant apie ateities biudžetą, tai mes esame tarybos ir uh, tarybos E, priklausomybėje. Aišku, mes norime, kad būtų geras biudžetas patvirtintas moksliniams tyrimams. Na, dėl generalinio direktorio reorganizavimo nenorėčiau, kad jūs e, sudarytumėte nuomonę, kad humanitariniai mokslai yra, taip sakant, pamirštami. Aišku, tam tikri elementai yra, jūs sakote, galbūt tam tikri elementai svarbesni negu kiti. Nenorėčiau, kad taip tokią nuomonę sudarytumėte. Tačiau, aišku, visi elementai yra svarbus. Tačiau mūsų parama bus skiriama pagal bendrus iššūkius visuomeniai. Tačiau siekiant rasti sprendimų, tai svarbiausi e, aspektai yra fundamentalūs moksliniai tyrimai, nes tų pasaulinių globalinių iššūkių neišspręsime, jeigu nepasiremsime geriausiais fundamentaliais tyrimais. Todėl noriu dabar padėkoti jums visiems už visus klausimus. Labai gaila, kad turėjome mažai laiko ir nepavyko į visus klausimus atsakyti, tačiau mielai atsakysiu jūsų klausimus dvi šalių pagrindų. Ačiū ir e, tikiuosi tolesnio bendravimo su jumis. Ganz herzlichen Dank für Ačiū labai, pirmiausia, kad skyrėte laiko, kad patikėte mums informaciją ir už tą puikų bendradarbiavimą, kurį dar kartą patyrėme šiandien. Tikiuosi, kad vyks ir toliau gan įdomus debatai per ateinančią savaitę. Ačiū. <laughs> Good. Ladies and gentlemen, Panas ir ponai, ar mes jau pasirengę balsuoti? Ar visi turite balsavimo korteles? Gut. Können wir beginnen, meine Damen und Herren? Wir haben ja heute eine etwas geänderte. Gerai, šiandienos darbo atverkė yra kiek e, pakeista, tačiau dabar dar viskas vyksta pagal planą. Balsuosime dėl pranešimo Galilėjo programos pagrindų sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybinėms institucijoms prieigos tvarka. Manau, kad viskas yra aišku ir galime pradėti. Laikykitės. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. AFET 12 už, prieš, susilaikė, priimta. AFET 13 už, prieš, susilaikė, priimta. AFET 14 už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, mm, priimta. Susilaikui, kusis užmiršau, 26-asis už, prieš, susilaikę, priimta. Afet 16-asis už, prieš, susilaikę, priimta. Afet 17-asis už, prieš, susilaikę, priimta. 27-asis už, prieš susilaikę priimta. Apie 19 už prieš susilaikę priimta. Antrasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. Apie 20, tiksliau nuo 20 iki iki 21, 22, 24, 23 ir 6 už, prieš susilaikę priimta. 29 už, prieš susilaikę priimta. 30 už, prieš susilaikę priimta. Afet 25 kaip priedas už, prieš susilaikę priimta. Afet 26 už, prieš susilaikę priimta. AFE 27 už, prieš susilaikę priimta. AFE 28 už, prieš susilaikę priimta. 9 už, prieš susilaikę priimta galėjome dėl visko balsuoti kartu, nes vienodai balsuojame. AF29 už, prieš, susilaikę, priimtas. AF30 už, prieš, susilaikę, priimta. AF31 už, prieš, susilaikę, priimta. AF32 už, 32 už, prieš, susilaikę, priimtas. 33 afeto už, prieš, susilaikę, priimta. Afet 34 už, prieš, susilaikę, priimta. 32 su žodiniu pakeitimu Lamberto, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Priedai 33 už, prieš, susilaikę, priimta. 35 afeto už, prieš, susilaikę, priimta. Afet pirmasis už, prieš, susilaikę, priimta. Keturioliktasis už, prieš, susilaikę, priimta. Antrasis už, prieš, susilaikę, priimta. Afet trečiasis už, prieš, susilaikę, atmestas. Penkioliktasis už, prieš, susilaikę, atmestas. Afet antrasis už, prieš, susilaikė primtas. Šešioliktasis už, prieš, susilaikė primta. Trečiasis už, prieš, susilaikė primta. Septynioliktasis už, prieš, susilaikė primta. Afet ketvirtasis už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė primtas. Devynioliktasis už, prieš susilaikę priimta. Dvidešimtasis už, prieš susilaikę priimta. Afek penktasis už, prieš susilaikę priimta. Penktasis už, prieš susilaikę priimta. Afet aštuntasis už, prieš susilaikę priimta. Dvidešimt pirmasis už, prieš susilaikę priimtas. Afet dešimtasis už, prieš susilaikę priimta. Afet 11 už, prieš susilaikę priimta. 22 su žodiniu pakeitimu pono Lamberto už, prieš susilaikę priimta. 12 vėl kolega Lambertas su žodiniu pakeitimą už, prieš susilaikę atmesta šį kartą. 13 už, prieš Norite pasitikrinti dėl 12-ojo? Baugi aišku, tačiau pasitikrinkime elektroninis balsavimas dėl 12-ojo. Balsavimas pradedamas. And... Okay. EPP one too many. One EPP too... Vienas EPP frakcijos narys e, balsuoja du kartus, vienu per daug. Baigiamas. Baigtas. Ir vis dėlto atmesta. Buvo gerai, kad pasitikrinome iš tiesų. Kas e, pasiūlė, taip protingai atsistokite. Tryliktasis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Septynioliktasis, e, septintasis afeto, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Balsuojame dėl viso pranešimo, balsavimas pradedamas. Ar galime pradėti balsavimą? Dabar. Taip balsavimas pradedamas. Vienas vienu EPP nariu per daug. Vis dar vienu EPP nariu per daug. Balsavimas baigiamas. Aišku. O dabar ponui Glantę suteiksime žodį. Labai trumpai noriu padėkoti sekretariatui, šešėliniams pranešėjams už jūsų pasirengimą daryti kompromisus. Manau, kad mm, sulauksime panašaus pasirengimo daryti kompromisus tiek taryboje, tiek trialogė. Ačiū labai, kad taip greitai balsavome, tikrai pasiekėme naują rekordą. Šiandien dabar persime prie, prie kito darbo tvarkės punkto, jums leidus. Dešimtasis darbo tvarkės punktas plačia juostis ryšys Europoje. Pone Cavela yra pranešėja. Norėčiau paprašyti, jei norite e, pasitarti, tai gal galėtumėte tai padaryti ne posėdžio salėje, arba bent jau gal galėtumėte laikytis tylos. Poniai Cavela suteiksiu žodį. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Šio pranešimo tikslas yra pristatyti subalansuotą visą apimantį dokumentą, atsižvelgiant į pasiūlymus, kuriuos pateikė komisija ir valstybės narės. Taip pat reikia numatyti paskatas ES piliečiams, vartotojams ir svarbiems suinteresuotiems asmenims. Ponios ir ponai, nariai kolegos. Gerbiami kolegos, gerbiami kolegos, 2003 metais komisija yra pasakiusi, kad prieiga prie interneto tapo pagrindinė teisė visiems piliečiams. Nuo to laiko plačiajuošio ryšio vaidmuo e, plėtojasi, bet netolygiai. Pernai Liepos mėnesį Suomijoje plačiajuostis ryšys tapo teise įteisinta dokumentuose, kaip kad teisė į švietimą ir sveikatos apsaugą numatyta, kad kiekvienas asmo turi teisę į vieną megabitą plačiajuošio ryšio. Ispanijoje šiais metais operatoriai yra skatinami taikyti nedidelę kainą už bazinės paslaugas e, plačiajuoščio interneto ryšio. Mes e, siekiame iki 13 metų užtikrinti visiems bazinės paslaugas, numatant tikslus e, kaimo teritorijoms mažiausiai 2 megabitai e, kaimuose ir 24 megabitai miestuose ar pagrindiniuose miestuose, kaip kad apibūdinama pranešime. Siekiant strategijos Europa 2020 tikslų, Aš pabrėžiu, kad e, reikia siekti ir plačiai juoščio e, ryšio tikslų ir e, reikia numatyti taip pat tarpinius metus ir tarpinius tikslus, 15 metai pavyzdžiui, ir reikia to siekti ES, ne tiek nacionaliniu mastu. Viena iš didžiausių problemų dėl plačiai juoščio ryšio tiegimo yra susijusi su finansavimo problemomis. 2010 metais valstybės pagalba buvo rekordiškai aukšta - 1,8 milijardai eurų. Ir e, numatoma, kad 100 megabitų megabitų, 100 milijonų megabitų kainuotų iki 200-300 milijardų eurų. Ir tam e, tokių lėšų reikės, norint užtikrinti 30 megabitų iki 2020 metų. Tai reiškia, kad finansavimas išaukti labai ženkliai. Ir mes turime ieškoti novatoriškų finansavimo būdų. Pavyzdžiui, turime atsižvelgti į E, valstybinių, privačių partnerysčių vaidmenį bendram finansavime, taip pat galvoti, kaip pagerinti ES panaudojimo pajėgumus. Reikia dirbti visais lygmenimis, kad būtų lėšos naudojamos veiksmingai. E, E, vyksta daug diskusijų dėl projektinių obligacijų ES mastu. Mano nuomonė, plačia juostis ryšys yra didelis infrastruktūros e, projektas e, ir be abejonių projektinės obligacijos gali būti skirtos šio ryšio plėtojimui, investuoti. Taip pat matome, kad dabar ES atsilieka nuo tokių šalių kaip Japonija ar Koreja, dėgiant plačiai juosti ryšį. Ir nepamirškime, kad egzistuoja skirtingos rinkos ir reikia joms skirti dėmesį. Plačiajuostis ryšys gali užtikrinti ekonomikos saugimą ir tai Mes turime plėtoti šį ryšį bazinėms infrastruktūroms, e, užtikrinti į mokykloms, sveikatos apsaugos įstaigoms. Tai prisidės prie tolygaus ekonomikos augimo. Dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, vieną pavyzdį iš Rumunijos, tam, kad užtikrintų ryšį namų ūkiams. E, Rumunija kol kas neturi geros infrastruktūros, tačiau labai daug e, investuoja į šviesolaidinės linijas ir e, naudojamasi telefonų stulpais. Tai yra e, susijęs su mažesnėmis išlaidomis, nes nereikia tiesti kabelių. Taigi, pirmininkė, aš e, noriu išklausyti dabar kolegų nuomonės, tačiau prieš baigdama dar norėčiau pasakyti, kad egzistuoja ir kitų problemų. Pirmiausia, mūsų visų pastangos dėl plačiojoščio ryšio e, bus sėkmingos, jeigu ES įrašys į savo strategiją kibernetinio saugumo aspektus. Dar svarbus dalykas yra universalių paslaugų tiekimo e, prie, prievolė reikia atsižvelgti į atitinkamas rekomendacijas šioje srityje. Ir komisija iki gegužės pabaigos ar birželio pradžios taip pat paskelb savo išvadas, tiksliau komunikatą šio klausimu. Apie tai bus kalbama atitinkamame pranešime ir šių klausimų čia nereikia spręsti. Dėkuoju Jums uždėmesį ir e, pasakysiu, kad e, laukiu bendro darbo su kitų frakcijų atstovais, noriu išklausyti visų pastabų tam, kad galėtume parengti subalansuotą ir visą apimantį pranešimą. Dėkui, pirmininkė. Ačiū labai. Turime aštuonis kolegas, norinčius išsakyti savo nuomonės. Noriu paprašyti visų kalbėti nelgiau nei dvi minutės, ponia Valijan. Uh, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti ponę Cavelą. Parengus, man atrodo, subalansuotą pranešimą, jūs, atrodo, paminėjote visus principus, telekomų pagrindus, nediskriminavimo principus, vartotojų teisės. Tai gerai. Gerai, kad pramete paminėta valstybės parama Tačiau šiuo atveju komisijos komunikate tiksliai kalbame apie valstybės paramą ir būtų negerai, jeigu nebūtų tai paminėta šiame pranešime. Aš manau, kad reikia vengti e, valstybės paramos, kad nebūtų iškraipama konkurencija. Tačiau nutolsiams vietovėms, kaimo vietovėms e, e, sudėtinga rasti finansavimą plėtrai. Antra, tikslų nustatymas atrodo Europos politikoje vis dažniau tai pasitaiko, tačiau tikslų nustatymas iš viršaus, e, kai buvo padaryta skaitminiai darbo atvarkiai, e, plačiojo šiam e, ryšiui ir kad iki 20 metų 50 procentų namų ūkių turėtų prieigą prie 100 megabitų per sekundę ryšio kaip tai galbūt būtų vertinga paminėti. Dėl 29 pastraipos negaliu pritarti darbo grupės sukūrimui, kaip jūs siūlote. Reikėtų vengti naujų biurokratinių priemonių kūrimo ir aiškiai nepasakyta, kam ta darbo grupė būtų sukurta. Nematau, kad čia, nemanau, kad čia būtų kokios papildomos vertės. Manau, kad tokia darbo grupė be to būtų duomenuojama stambesnių subjektų ir gali iškaipyti konkurenciją bei sprendimų prieimimą. Ir pagaliau man patinka, kad kibernetinio saugumo klausimas yra paminėtas trečioje dalyje ir bus sustiprintas pateikus pakeitimą. Mes kūrime skaninius greitkelius ir investuojame e, viešuosius pinigus, todėl turime atsižvelgti ir į kibernetinį saugumą. Ir trumpai pavyzdys, e, kuris buvo pateiktas apie Rumuniją. Kadangi aš esu iš Rumunijos, aš tikiuosi, kad Rumunijos investicijos į plačiai juostą ryšį nebus tai laikoma kriterijum dėl ekonominio augimo rezultatų, nes tai būtų prastas pavyzdys. Ir antra, tai, kad e, kabeliai nėra užkasami, yra blogai, nes matome miestuose, kabelius kabančius ant stulpų. Tai mes prašome, kad bendrovės e, e, tiestų kabelius po žemę, taigi toks pavyzdys nėra labai geras. <clears throat> Kolega Kalfinas. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai Cavelai už patiktą pranešimą, už labai atvirą skaidrų darbo metodą, kurio laikosi rengdama pranešimą. Norėčiau pakalbėti apie keletą dalykų. kurie galėtų e, papildyti pranešimą. Pirmas yra susijęs su tai, kas jau buvo paminėta, dėl tinklo neutralumo ir universalių paslaugų tiekimo. Kai kalbame apie plačios tai ryšį, kuris būtų prieinamas visiems, turime galvoti apie tai, kaip tokią paslaugą finansinę ir techninę prasme būtų galima teikti visiems vartotojams. Antra, kalbame apie plačios šio ryšio plėtojimą, turime tai sėti su uh, informacinių technologijų plėtra apskritai su tinklo kompiuterija, su visais naujais dalykais, kurie yra susiję su plačiojo ryšiu, su jo valdymu. Norėčiau pritarti pranešėjos paminėtam kibernetiniam saugumui. Manau, kad turime spausti komisiją, kad ji darbuotus ne tik šioje srityje, bet ir dėl platesnių priežasčių e, renktų kibernetinio saugumo strategiją. Skirtingai nuo kolegijas iš Aldė pritarčiau idėjai, kad būtų skurta darbo grupė, kurie aptartų plačiojo šio ryšio ateitį Europoje. Manau, kad tokia darbo grupė atink, įtrauktų atitinkamas suinteresuotas pusės. Aš turiu galvoje ne tik svarbiausias bendrovės, bet taip pat ir Europos institucijas, vartotojų atstovus, agentūras kaip BEREK ir ENISA, kad būtų atstovavimas bendras požiūris plėtojant plačių ryšį. Yra klausimų susijusių su e, finansais, su privačių investicijų skatinimo. Manau, kad privačios investicijos turėtų būti plačiojo šio ryšio plėtojimo esmė, tačiau viešieji fondai taip pat bus svarbus, nes šimtų procentų užtikrinti plačiojo šio ryšio prieigos be viešųjų finansų nebus įmanoma. Ir pagaliau manau, kad turime sustiprinti regionų vaidmenį plėtojant plačiojos ryšį. Kolega Hakorkas. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai. Parengus prane, už parengtą pranešimą trys dalykai, kurie man atrodo svarbus. Pirmiausia, tai yra kibernetinis saugumas, nes tai yra reikalinga interneto patikimumui stiprinti. Antra, apie tai esame kalbėję anksčiau. Man atrodo, kad be to, kas parašyta, turime savo siekius stiprinti. Aš suprantu pranešėją, nes labai lengva numatyti aukščiausius tikslus tiesiog e, žodžiais, be jokių galimybių pasiekti jų. Tačiau aš manau, mes turime pakeisti savo mąstymo būdą. Jeigu nebūsime pasiryžę pasiekti geriausių pajėgumų, didžiausių greičių, kiti tai padarys. Tai ne tik politinių sprendimų klausimas, tai yra tinkamų pagrindų investicijoms sukūrimo. Todėl yra svarbu išlaikyti dėmesį E, komercinėms investicijoms, kiek tai galima plačiau, nes tokiu būdu greičiausiai galima plėtoti internetą plačiu jos ryšį. Tai yra paradoksas, nes kai e, tai padarysime mokesčių mokėtojų klausimą, mes numatome iš karto, iš karto e, atsiranda tam tikra riba dėl akivaizdžių priežasčių. Pažvelkime į valstybių narių biudžetus per ateinantį dešimtmetį. Matysime, kad yra daug apribojimų išlaidoms ir investicijoms, todėl šias rytį turėtume pirmiausia skirti e, komerciniams investicijoms. Ir taip pat turėtume labai atidžiai kalbėti apie valstybės paramą. Kitose srityse mm, mes e, e, nesulauktume plėtros, e, nesulauktume pajėgumų plėtojimo, jeigu tai nėra įdomu privatiems investuotojams. Ne tik geografinė prasme, bet ir pajėgumų kūrimo prasme. Ir dėl to turime daug dėmesio skirti taip pat ir e, viešosiams investicijoms. Turime apsitart, nutarti, kad pirmiausia E, turi būti, aišku, komercinės investicijos, bet taip pat turime remti ir e, valstybinės investicijas. Kolega Brezina. Já bych chtěl poděkovat za velmi dobrou zprávu. Norėčiau padėkoti už labai gerą pranešimą. Neturiu nieko prieš politinius tikslus, kurie yra išdėstyti. Taip tariant, prieš tai, kad reikia padidinti spartą plačiai juoščio ryšio ir prieš tai, kad jis turi būti atviras kaip galima plačiau visiems, beveik visiems piliečiams. Neutralumo klausimas dabar. A punkte matome numatyta nemažai galimybių apie tai, kaip plačiai juostis ryšys gali būti patiktas. Kalbam apie varį, laidus, fiksuotą ir mobilų į ryšį, palidovus. O paskui e, kalbame devintame punkte apie skaitmeninį dividendą ir neutralumą. Reikia numatyti vieną išimti, tai yra palidovai. Jeigu pasižiūrėsime į tai, ką gali padaryti palidovai, tai suvoksime, kad tai yra labiausiai nutolę perdaviai ir Žemėje nėra tokių nutolusių e, objektų, palidovams tenka labai konkretus uždavinys. Norėčiau taip pat, e, kad būtų dažniai apsaugoti, kaip galima labiau, e, kad e, būtų užtikrintas e, nesikišimas ir kad e, būtent atsižvelgtume į šios technologinius objektus. Ponas Diengelis. Dėkuoju, pirmininkė. Spartus internetas ir prieiga prie jo yra labai svarbu ypač mastant apie ekonomikos atgaivinimą. Jį galima palyginti su technologija, technologinė revoliucija 18-19 amžiuje. Parama yra labai svarbus dalykas. Viešosios e, privačios partnerystės labai svarbu. Siekiant strategijos Europą 2020 tikslų, paminėsiu keletą aspektų, kurie yra labai svarbu šioje srityje. Ir pirmasis dalykas yra tvari konkurencija. Jie galima užtikrinti, leidžiant plėtotis atvirai architektūrai. Tai atitiktų taisyklės, pagal kurias teigiama valstybės pagalba ir būtų užkirstas kelias monopolijų susidarimui. Valstybės narės turi užtikrinti, kad prieiga yra užtikrinta naujoms investicijoms į šviesolaidinės linijas. Tai leistų uh, infrastruktūrą plėtoti ir taip pat e, leistų plėtoti kitus rinkos sektorius ir apribotų išlaidas tam tikras. Dar vienas dalykas. Turime užtikrinti teisingas prieigos kainas, pirmiausia, vartotojams. Jie turi turėti galimybę rinktis, konkurencija turi egzistuoti, dėl to kainodaro sistema turi būti uh, pagrįsta visomis išlaidomis, įskaitant netiesioginės. Reikia skaičiuoti kainą panašiai visose valstybėse narėse. Tokiu būdu mes galėsime plėtoti visapusiškai tinklus. Galiausiai dėkuoju poniai Cevelai už puikų parengiamą į darbą. Manau, kad ji bus pasirengusi atsižvelgti į uh, tam tikrus uh, pasiūlymus ir uh, norėčiau tikrai juos matyti savo pasiūlymus pranešime. Pone Tikau, labai ačiū pirmininkė, norėčiau savo ruoštų pasveikinti ponę Cavelą parengusią pranešimą. Manau, kad svarbu yra paremti jau egzistuojančios infrastruktūros plėtotę, bet taip pat mes turime paremti skaitmenio turimo, turinio plėtojimą. 2008 metais e, buvo paskelbtas ekonomikos e, atgaivinimo planas ir komisija buvo paskelbusi, kad vienas milijonas eurų bus e, skirtas plačia juoščio ryšio plėtojimui. Milijardas eurų, bet nebuvo pasiektas šis tikslas. Dabar e, numatoma šio tikslo pasiekti iki 13 metų pabaigos, tačiau to nebus įmanoma padaryti, jeigu nebus skirta pakankamai lėšų. Dar norėčiau paprašyti, kad būtų skirtas ypatingas dėmesys izoliuotoms, nu, e, nuotolusioms teritorijoms ir netankiai apgyvendintoms teritorijoms. Mes turime sukurti tokiems regionams būtiną infrastruktūrą kol kas to nenorima daryti, nes galvojama, kad e, operatoriai negaus pakankamai pelno. Bet reikia uh, imtis priemonių tokių regionų atžvilgių. Dar paskutinis pastebėjimas yra uh, kibernetinis saugumas. Pirmininkė, manau, kad būtų gerai, jeigu mūsų komitetas parengtų pranešimą šiuo klausimu, kibernetinio saugumo klausimu. Uh, E, Europos komisija yra pasisakysi šio klausimo ir mes, kaip komitetas, galėtume taip pat parengti savo iniciatyvą pranešimą. Informacijos visuomenė apsaugos klausimas yra svarbus dalykas, tai turėtų būti mūsų prioritetas. Reikia užtikrinti, kad visi e, e, dalyviai informacinės visuomenės suvoktų savo pareigas ir atsakomybę tai svarbu ir tiekiems paslaugų, ir vartotojams. Ačiū. Angelika Nibler. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Norėčiau pritarti kolegoms, kurie paremė pranešėją ir ją gyrė už jos pranešimą. Manau, kad pats tekstas tikrai yra gerai subalansuotas, gerai pavykęs. Čia kalbama apie sferas, kur būtų galima pasinaudoti privačiomis investicijomis, kalbama apie e, valstybės įsikišimo galimybę, norint užtikrinti plačią juoščio e, tinklą paslaugas visiems gyventojams. Manau, kad e, reikėtų pabrėžti nacionalinių reguliuotojų vaidmenį šiame pranešime. Manau, kad e, būtent nacionaliniai reguliuotojai turėtų pasakyti, kur esama spragų, kur konkurencija nėra užtikrinama tinkamai. Tik tokiu būdu plačia juostis ryšys bus garantuotas visiems. Kolegos taip pat kalbėjo apie Europos Sąjungos e, vaidmenį arba kitaip tariant, apie vadinamųjų Europos koordinatorių vaidmenį. Buvo kalbama apie BEREK, apie ENIZą. Manau, kad mes čia galėtume pateikti konkrečių rekomendacijų. Pasigėdau palidovų komunikacijos aspekto. Manau, kad čia būtų galima papildyti uh, šį pranešimą, nes kartais palydovai galėtų padėti sumažinti e, plačiajuoščio ryšio palaikymo kaštus. Aš pamenu, kaip vyko debatai apie telekomo paketą prieš dviejus metus. Tada buvo kalbama apie tai, kodėl plačiajuostis ryšys yra toks brangus. Buvo kalbama apie kabelių dėjimą, apie jų įkasimą ir buvo teigiama, kad visada, kai reikia dėti naujus vamzdžius ir tiesti naujus kabelius, e, tai tas e, infrastruktūros e, kūrimas pluoštų tiesimas visada yra labai brangus. Įdomu, kas pasikeitė nuo to laiko, um, ar yra įskaičiuotos tos investicijos, kokie konkretus kaštai šioje srityje, kuriant naują infrastruktūrą. Manau, kad um, turime siekti, kad ši uh, šios idėjos būtų įgyvendintos konkrečiose valstybėse narėse, o tam reikalingos ir konkrečios finansavimo žinios. Dėl Kastijo. Ačiū. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti kolegę parengusią tikrai puikų pranešimą. Norėčiau priminti debatus vykusius, kai pirmą kartą nagrinėjome šią temą. Mes svarstame priemonių paketą susijusi ne tik su plačiajuoščiu ryšiu, tačiau ir su komisijos pateiktų komunikatu dėl tinklų ir dažnių. Güneris Hökmarkas e, rengė pranešimą apie spektrą ir dažnį. Kalbant apie plačiajuostį ryšį, 2013, iki 2013 metų reikia pasiekti 700 MHz juostos panaudojimą. E, reikia siekti, kad šiam tikslui gyvendinti būtų numatytas ir atitinkamas finansavimas. Tai yra labai svarbu. Mūsų kaip parlamento pozicija turi būti labai aiški. Kita vertus, reikalinga ES numatyti galimybę pasinaudoti uh, plačiajuošiam ryšiui skirtus spektro dažnius. E, noriu pasveikinti ponę Cavelą, nes jį savo pranešimą įtraukė ir europinius reguliuotojus. siekdama akcentuoti bendros rinkos kūrimo. Manau, kad ES reguliuotojai, kuriant bendrą rinką, vaidina nemažą vaidmenį. Aš galbūt pateiksiu vieną ar kitą pakeitimą, tačiau manau, kad parlamento nuomonė turėtų būti labai nuosekli, ne, ne, ne tik dėl plačiajuoščio ryšio, tačiau ir dėl viso komisijos pateikto paketo. Turime laikytis e, to, pa, tos pačios pozicijos, kurios laikėmės anksčiau. Ačiū. Pone Grostet. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pranešimas tarsi siekia dviejų tikslų. Pirmiausia, kalbama apie prieigą prie plačiuošio ryšių, tam, kad būtų galima užtikrinti didesnės konkurencingumą. Ir kita vertus, pranešime kalbama apie būtinybę teikti šią paslaugą piliečiams dėl europinio finansavimo Europos investicijų banko, investicijų fondo, e, privačios viešosios partnerystės numatomos. E, Ir iš tikrųjų, kaip galima paskatinti operatorius veikti tose srityse, kurios nėra labai konkurencingos, kad būtų galima užtikrinti spartų ryšį visiems, kaip galima pasitelkti priemonėmis ir galbūt jau yra tam tikrų e, pavyzdžių projektų, kurie būtų e, įgyvendinami. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Pasakysiu, kad mūsų piliečiams e, šis rytis yra labai svarbi ir reikėtų užtikrinti kalbėti apie tai, kad plačiai juostis ryšiai susijęs su ekonomikos augimu, e, su plėtoti ir visi piliečiai turi turėti galimybę naudotis internetu. E, mes e, taip pat nepamirškime direktyvos dėl. Dėl uh, paslaugų tiekimo per sieną. Ir manau, kad visi turime sutarti dėl to, jog reikia spausti valstybės narės, kad jos kaip galima daugiau investuotų į šią sritį, nes tai yra vienas iš ekonomikos augimo šaltinių. Ačiū. Ačiū labai. Ar iš komisijos norėtų kas nors pasisakyti? Ponas Mata. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ačiū. Ačiū, pana pirmininkė. Kaip praėjusime posėdėje sakiau, komisija e, džiaugiasi šio pranešimu. Mes bendradarbiavome su pranešėja, e, darbas vyko puikiai. Iš daugelių komentarų, e, kuriuos čia išgirdau, norėčiau padaryti bendrų išvadų. Nekalbėsiu apie visus, kaip ne vienas čia sakė, reikia pabrėžti, kodėl rengiamas šis pranešimas. Komisijos 20 metų strategijos pagrindas, skaitmeninė darbo atvarkė, yra, jų, jų, jų stiklas yra augimas ir darbo vietos. Čia buvo minėta ekonominis atsigavimas, konkurencingumas, informacijų technologijos sudaro apie pusę darbo našumo augimo Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad e, tai yra vienas didžiausių veiksnių skatinančių augimą. Todėl tai ir šį darbą ir dirbame, todėl šis pranešimas yra ypač svarbu. Esame pateikę pasiūlymų Europos lygmenių plačiojo šio, pake, plačio šio ryšio pakete ir turime eiti toliau. Pranešimas, kuris yra pozityvus, e, suvaidina čia irgi svarbu vaidmenį. Noriu paminėti kai kurios dalykus, kurie buvo čia minėti, tai yra sum, kaip sumažinti investicijų kaštus. Komisija, kaip e, jūs čia minėjote, yra tuos nuomonės, kad priva, privačios investicijos yra esminiai, esminis dalykas, kuris padėtų pasiekti mūsų tikslus. Privačios investicijos nėra prieinamas visose srityse, tačiau kadangi mums reikia čia 250 milijardų eurų investuoti, tai didelė jų dalis turėtų būti iš privataus sektoriaus. O mes turėtume sumažinti investuotojams e, tenkančius kaštus. Buvo e, įvairūs dalykai prieiga prie e, kanalų e, kabeliams, pavyzdžiui, kai atliekama kiti infrastruktūros darbai, e, turėtų būti investuotojams palengvintis. Dabar mes parengę komunikatą kartu su valstybėmis narėmis norime dirbti su valstybėmis narėmis ir padėti procese. Valstybės narės reiškia norą geriau bendradarbiauti, kad būtų galima pasiekti tikslų ir kovo 23 mes rengiame posėdį su valstybėmis narėmis, e, stengiamės pastumėti viską į priekį. Mes pabrėžiame, kad visos valstybės narės turi pačios turėti strategiją, kad galėtų pasiekti savo tikslų. Netikime, kad kiekviena valstybė narė sugebėjęs pasiekti Europos tikslų. Bus, aišku, tam tikrų skirtumų. Na ir, aišku, turime dirbti kartu. Procesas tik prasideda. Trumpai pakalbėsiu apie palidovus, kurie čia buvo paminėti. Komisijos nuomonė pagal e, telekomunikacijų paketą turime technologiško neutralumo laikytis. Ir e, palidovai yra dalis tos strategijos. Pagal mano informaciją, palidovai technologiškai kol kas nesugeba užtikrinti 30 megabitų tikslo, bet tai nereiškia, kad tai negalės padaryti 20 metais. Ir tai reiškia, kad e, palidovus galime e, naudoti kartu su bevėliu ryšiu. E, tai ypatingai būtų svarbu kaimo vietovėms. Esame kalbėję su palidovų operatoriais apie tokias sistemas ir toliau dirbsime šioje srityje. Saugumas buvo minėtas ne vieno jūsų. Iš tikrųjų, mes pritarėme visų e, mintims dėl saugumo svarbos. skaitinėje darbo tvarkėje šis klausimas sprendžiamas kitur ir čia nėra kartojamas, tačiau noriu patikinti visus, kad kibernetinis saugumas yra labai svarbus visame mūsų ateities darbe. čia galbūt ir baigsiu ir dar kartą noriu padėkoti ponai Cevelai už e, pozityvų ir labai naudingą pranešimą. Ačiū labai. Pone Cebela, ar jūs nor, norėtumėte žodžio? Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems kolegoms už vertingas pastabas apie pranešimą. Ponui Materonui taip pat iš komisijos dėkoju už gerą bendradarbiavimą. Kolegos, šiame komitete turime, turėjome parengę bendrą pranešimą ponios Kastilyje pranešimą apie skaitmeninę darbo tvarkę. Taip pat rengėme radio dažnių pranešimą, kurį parengė ponas Hotmarkas. Na, o šis pranešimas, ką aš stengiausi padaryti? Stengiausi pagal skaitinės darbo atvarkės pranešimą ir pono Hakmarko pranešimą renkti savo pranešimą. Man jūsų pastabos bus uh, labai vertingos. Prieš uh, galutinį terminą pakeitimams, kuris yra kovo 23 diena, rengsime šešėlinių pranešėjų e, posėdį. Kreipiuosi į sekretariatą. Ar teisingai manau, kad e, galutinis terminas yra kovo 23 diena? Noriu e, pakomentuoti du dalykus išsakytus kolegų. Vienas dalykas keliantis daug klausimų tai yra darbo grupė. Komisija jau paskelbė apie skaitminės asamblėjos įkūrimą ir jos sudėtį. Manau, kad šis pranešimas turi numatyti darbo grupę ir įtraukti visus suinteresuotus asmenis. Nepamirškime, nepamirškime kad ši rinka auga labai greitai, greitai ir turime E, jos augimą stebėti būtent per tuos asmenys, kurie toje rinkoje dirba ir taip pat vartotojus. Antras komentaras pono Hokmarko komentaras dėl valstybės paramos ir e, pajėgumų plėtojimui skirtos valstybės paramos. Aš manau, kad iš tikrųjų tai yra geras pasiūlymas. Ponos Nibler pasiūlymas. Aš nežinau apie tai, kas vyksta varstybės narėse telekomų tinklų aspektų. Galbūt komisija galėtų painformuoti mus. Taigi šešėlinių pranešėjų posėdis įvyks, na, o pakeitimų terminas yra kovo 23 ir tikiuosi sekretariato paramos turėsime darbę. Ačiū. Bedankime iš. Ačiū labai. Jei daugiau niekas nenori pasisakyti, šis darbo tvarkės punktas jau išnagrinėtas. Pone Cevela jau minėjau, kad kovo 23.12 val. yra pakeitimų pateikimo terminas. Tikimės, kad gegužės 5.6 galėsime balsuoti dėl šio pranešimo parlamente. Ačiū labai visiems. Perėsime prie kito darbo atvarkės punkto, jei kolegė iš biudžeto komiteto jau atvyko, nesu tikras. Pone Balzinė, mums dabar reikėtų, ponios Balzinė.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 Iš tikrųjų, ponia Balzinė jau turi būti atvykusi, tačiau jos vis dar nėra. Mes bandėme paskambinti jos biurą, ten dabar nieko nėra. Galbūt ji yra pakeliui į mūsų posėdį. Tai būtų mm, geras atsakymas. Mes galėtume perėti prie kito darbo tvarkės punkto, tačiau čia vėlgi nėra kolegų, kurių reikia, kad jie būtų. Galbūt tiesiog palauksime porą minučių jums leidus. Neturime kito pasirinkimo. Gut, dann darf ich äh, in Ihrer. Gerai, tuomet norėčiau visų vardu pasveikinti kolegę Balzani. Ji atsakinga už biudžeto klausimus ir rengia pranešimą apie 2012 m. biudžeto rengimo bendrasias gairias. Tikimės, kad pavyks e, šiandien aptarti svarbiausius e, kitų metų biudžeto rengimo punktus. Noriu dar kartą pasveikinti ponę Balzanį, džiaugiuosi, kad jūs čia. Pirmiausia, suteiksiu žodį jums. Pusvalandis yra numatytas pagal mūsų darbo atverkę jūsų vizitui, taigi gal galėtumėte kalbėti pristatyti savo pranešimą, tada suteiksime galimybę pasisakyti kolegoms. E Dėkuoju. Labas rytas kolegoms šiame komitete. Aš esu čia dėl labai paprastos priežasties. Manau, jog yra nepaprastai svarbu mums įtraukti specializuotus komitetus į biudžeto rengimą nuo pat pradžios, nes tai yra nepaprastai sudėtinga procedūra. Pernai mes supratome, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai vis tik tai nesupaprastėjo tarp instituciniai santykiai, tarp biudžeto dviejų institucijų. Taigi, yra nepaprastai svarbu iškart išgirdus biudžeto komiteto pasiūlymus, juos e, pateikti specializuotiems komitetams ir gauti iš jų e, nuomonę. Dabar išgyvename ekonominius sunkumus ir net nekyla klausimas, kad kokie yra mūsų prioritetai. Aš kai kalbu apie prioritetus, nekalbu apie parlamento prioritetus, bet apie visos ES. Tai yra nepaprastai svarbu, nes tai reiškia, kad mes galime veiksmingai pasirinkti nuo pat pradžių. Mano pasiūlymas e, jums pateikti darbo dokumentą buvo Taip pat e, bus pateiktas jums e, jau ir pranešimo projektas, dėl kurio balsuosime minisesijoje artimiausių metų. Svarbiausias dalykas - apibriežti sektorinius prioritetus, e, pirmiausia atsižvelgiant į strategiją Europą 2020. Pernai tapo aišku, kad mums reikia tvirtesnio ekonominio valdymo Europoje. Atsirado Europos semestro mintis šiais metais tai gyvendinama ir mes turime užtikrinti nuoseklumą tarp e, nacionalinio ir ES biudžetų. E, turime beveik 10 metų iki strategijos 2020 gyvenimo, taigi turime pradėti jau šiandien siekti jos tikslų. Pri, tikriausiai prisimenate, kad balsavome per plenarinę sesiją dėl atitinkamų dokumentų praeitą savaitę. Mes e, visi pritarėme strategijos tikslams ir kai, kas, kai kurie iš jų susijęs su šio komiteto konkurencija. Kalbama apie investicijas, mokslinius tyrimus plėtotę, e, siekimą užsitikrinti didesnio ES konkurencingumo pasaulinėje arenoje. E, biudžeto komitete iškart aš pasiūliau atverti biudžeto sudarimo procedūrą e, visiems komitetams, kad būtų galima apibrėžti sektorinius prioritetus. Jie turėtų tapti ne tik mūsų e, pasiūlymo dalimi, o tas pasiūlymas bus svarstomas balandžio 20 paskui oficialiai pateiktas gegužės pirmą, bet mes turime labai aiškiai dirbti ir renkti pakeitimus dėl konkrečių skaičių biudžete. Reikia labai aiškiai apsibriežti biudžeto prioritetus visiems kartu. Aš noriu paprašyti jūsų pradėti galvoti apie prioritetus kitam biudžetui jau iš karto. Yra du elementai, pozityvūs prioritetai, tai ką norime įrašyti į 12 metų biudžetą ir neigiami prioritetai, tai yra tie dalykai, kurių, mano nuomonė, nereikia remti, o juos rėmėme galbūt praeitėje. Tai reiškia, kad reikia suvokti, ką mes norime padaryti prieš pradedant e, kitus darbus dėl 12 metų biudžeto. Tai yra susijęs su bandomaisiais projektais, parengiamosiomis programomis. Tai galbūt nėra visiškai tiesiai susijęs su biudžetu, bet reikia pasižiūrėti, kaip yra panaudojami pinigai ir taip pat nepamiršti, kad pinigų galbūt bus skirta mažiau ateityje. Taigi reikia išsiaiškinti, ko siekia atskiri komitetai, kokie jų prioritetai, kad galėtume parengti e, tam tikrą laikiną sąrašą, pateikti jį komisijai ir paskui e, sulauksime komisijos nuomonės ir atitinkamai formuosime biudžetą. E, komisija atsiūs preliminarų biudžeto projektą balandžio mėnesį 20 dieną. Kaip sakiau, ir paskui žiūrėsime į atskirus skaičius ir renksime prioritetus, apsispręsime, kokių bandomųjų projektų reikia e, toliau, kuriuos reikia gyvendinti, kurių nebereikia. Ir mes šiaip neturime daug manevravimo laisvės finansavimo srityje. Nepamirškime, kad šiais metais gal kai ką galėsime pasitelkti 5 procentų e, lankstumo priemonė pagal 37 tarp institucinio susitarimo straipsnį. Pirmininkė, aš norėčiau išklausyti jūsų nuomonės ir kolegų nuomonės šio klausimu. Mano siekis būtų išsiaiškinti, kokios eilutės tarptų pirmiausia susijusių su 20 metų strategija jūsų nuomonė yra svarbios, kokios yra jūsų mintys, pavyzdžiui, ką reikėtų sustiprinti, o ką reikėtų sumažinti, rengiant e, kitą biudžetą. Ačiū labai už jūsų įžangą į debatus. E, kaip supratau, mes turime daug tiksliau formuluoti savo e, reikalavimus, nes, kaip suprantu, biudžetas ateinantiems metams bus skiriamas mažesnis. E, Noriu padėkoti Jums, kad atvykote ir kad galime keistis nuomonėmis. Pirmiausia, kolega Butikoferis. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti e, poniai Balzani, kad ji atrado laiko atvykti į mūsų komitetą. Praėjusiais metais pranešėja ponė Hercog kartu su jumis e, parengė laišką kuriame atsispindėjo mūsų komiteto prioritetai pasitarus su koordinatoriais. Aš e, tikiuosi, kad pagrindinė pranešėja įtrauks e, šias rekomendacijas į savo pranešimą. Aišku, prieš tai turi vykti diskusijos su pirmininku ir koordinatoriais galbūt vėlgi šiandienos diskusijas būtų galima įtraukti į bendrą laišką. Apibendrindamas galėčiau pasakyti, kad aš visiškai pritariu, ponia, jūsų suformuluotiems prioritetams jūsų dokumente. Jūs kalbate apie būtinybę uh, biudžeto politiką formuoti pagal strategiją Europa 2020 laikantis pagrindinių svarbiausių iniciatyvų ir tikslų. Mūsų Komitetas pritarė tokiai pozicijai. Manome, kad reikia išlaikyti šios e, strategijos nuoseklumą, garantuojant jį tinkamą finansavimu tiek europiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Šiam komitetui tai yra itin svarbus prioritetas Europos 2020 strategijos laikymasis. Tikimės, kad galima užtikrinti daugiau koordinavimo siekiančių tikslų. Taip pat galėtume kalbėti apie mokslinių tyrimų ir naujovių skatinimą, ypač didinant finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat žaliųjų technologijų dėgymui. Reikėtų sustiprinti ir Europos investicijų banko vaidmenį. Svarbu pabrėžti, kad tos biudžeto lėšos, kurios bus skiriamos pagrindinėms e, iniciatyvams, neturėtų būti sumažintos, jos kaip tik galbūt turėtų būti padidintos, tiesiog privalo būti padidintos arba išlaikytos. Noriu paremti jūsų e, mintį, kad atsižvelgiant į Europinį semestrą ir e, strategiją 2020-ieji, svarbu užtikrinti parlamentinio dalyvavimo aspektą. Tokios pozicijos laikosi ir mūsų komitetas, e, galbūt kartu su pirmininku, kaip e, įtre komitetas galėtume akcentuoti ir bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais atskirose srityse, kurios mums yra svarbios. Antroji pastaba. Prieš metus e, mes e, taip pat rengėme pranešimą ir pone Hercog akcentuojame akcentavo tai, kad didelių projektų finansavimas e, prieštaravo kitų kitų e, pro, programų finansavimui pagal septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą. Turime pabrėžti, kad e, mūsų komitetas siekia, kad didelių finansavimų finansavimas neatsilieptų neigiamai kitų projektų finansavimui, kurie yra finansuojami pagal septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą. Kita pastaba susijusi su energetikos sektoriuje. Manau, kad čia taip pat turėtume suformuluoti prioritetą. Pavyzdžiui, set tikslų finansavimas. Turėtume nepamiršti šių tikslų. Dabar vyksta svarbios e, diskusijos apie energetikos politiką. Reikia pabrėžti, kad čia esama ambicijų siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą, taip pat turime kovoti su besikeičiančiu klimatu ir mūsų ambicijos šioje srityje siekiant šių tikslų turi būti daug didesnės. Tai yra vienas iš e, mūsų komiteto prioritetų. Kalbant apie ITA, ITER, atsiprašau, turime užtikrinti, kad ITER priemonės finansavimas neturėtų kenkti kitų tyrimų ir naujovių programų finansavimo. Su panašia problema susidurėme ir kalbant apie Galilėjo. Aš manau, kad labai svarbu numatyti atskirą biudžetą Galilėjo programai, svarbu susitarti, kokios sumos galėtų paim, būti paimtos iš ES biudžeto. Reikia numatyti, kad e, e, trūkstamos sumos turėtų būti paimtos iš valstybių narių biudžetų. Taip pat e, turime pabrėžti, E, turime pabrėžti ir partneryščių svarbą. Tiek kalbant apie ZIP e, ar CIP, tiek apie e, bendrąją mokslinių tyrimų programą, turime užtikrinti prieigą prie šio finansavimo. Taip pat turime nepamiršti smulkiojo verslo akto ir strategijos Europa 2020 bei e, šiuose teisės aktuose numatytų tikslų. Kalbant apie rizikos pasidalymo finansinę priemonę, kiek aš žinau, ši priemonė yra taikoma sėkmingai, todėl pasisakau už tai, kad e, biudžetas šiai rizikos pasidalymo finansavimo priemoniai būtų padidintas. Ponios Cavela pranešime kalbama apie skaitmeninę Europą. Aišku, kad reikia naujų finansavimų priemonių plačiajuosčiam ryšiui ES dėkti. Manau, kad turėtume šį aspektą įtraukti į rengiamą pranešimą. Kita svarbi tema - pramonės sektorija, tai yra tausus išteklių naudojimas. Ši tema taip pat turėtų tapti ateities prioritetu. Ir baigdamas keletą žodžių norėčiau tarti apie parengiamuosius veiksmus ir bandomuosius projektus. Manau, kad laikas mūsų kol kas dar nespaudžia, tačiau aš pasisakyčiau už tai, kad uh, E, pagrindiniai pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai galbūt galėtų susėsti kartu ir parengti bendrus pasiūlymus. Tiek noriu pasakyti ačiū. Zug. Kolegė Hercog. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė, kaip šešėlinė pranešėja įtrė komitete biudžeto klausimais. Norėčiau ypatingai padėkoti poniai Balzani. Manau, atrodo, kad pirmą kartą biudžeto komiteto pranešėja lankosi pas mus. Ir tai aiškiai įrodo, kad biudžetas pagal bendro sprendimo procedūrą tapo labai svarbia tema parlamentui. Man atrodo, sustiprintas bendradarbiavimas, taip sakykime, su komitetais yra labai geras dalykas. Labai ačiū. Taip pat noriu padėkoti ponui Biutikoferiui kol kas, man atrodo, darbas tarpusavėje vyksta gerai ir tikiuosi taip vyks ir toliau, kaip buvo ir anks, paskutiniaisiais metais. Visiškai pritariu poniai Balzani, kad 2012 metai yra metai pakeliu į 20 metus. Negalime pabusti 19 metais ir pasakyti, kad turime iki 20 metų kažką pasiekti. Per ateinantį dešimtmetį kasmet turime artėti prie 20 metų tikslų, kad jūs sėkmingai pasiektume, juos sėkmingai pasiektume. Žinome, kad taryba laikosi nuomonės, kad kitais ateinančiais dviem metais daugiau pinigų neturėtų būti pagal esamą finansinę programą. Tačiau turime panaudoti, kaip galima veiksmingiau, esamus pinigus tiems tikslams, kurie yra mums svarbiausi. Visi žinome, kad viena iš problemų kyla iš naujųjų kompetencijų pagal Lisabono e, sutartį inovacijos, ITER turizmas, kuris nepriklauso mūsų komitetui, e, yra pagal Lisabonos sutartį daugiametės programos aspektai. Taigi mes taip pat keičiame dėl to, kad e, turime apsispręsti, kaip teisingai sudėlioti viską biudžete. Noriu padėkoti uh, biudžeto komitetui už puikų bendradarbiavimą. Praėjusiais metais mūsų pozicijos sutapo ir, man atrodo, mes galime ir toliau sėkmingai bendradarbiauti. Dėl kai kurių atskirų temų. Man atrodo, kad pagrindinės iniciatyvos yra prioritetai ne tik mums įtrė komitete, nors daug šių intensyvų patenka į mūsų sritį, Manau, kad jos svarbios daugumai europiečiams. Tu turime pateisinti 500 milijonų europiečių e, pasitikėjimą, turime užtikrinti, kad tos iniciatyvos vietų priekin, pavyzdžiui, augimo ir darbo vietų, energijos efektyvumo, klimato kaitos e, iniciatyvos turi būti tinkamai finansuojamos. Tačiau noriu pabrėžti, kad jau pernai susidūrėme su problema, kad ne tik pinigai skirti konkurencingumo skyriui E, e, buvo karpami tarybos. Bet administracinės eilutės taip pat yra susijusios su projektų rezultatais. Todėl mes norime komitete pabrėžti, kad administracinės eilutės yra susijusios su 20 metų strategijos rezultatais, yra tiek pat svarbios, kaip ir pinigai skirti toms eilutėms atskirai. Taip pat kyla problema su dėliais projektais, e, palyginti su simtąją programą. Norime juos šiek tiek atskirti, nes tai nėra blogi dalykai. Galėjo, ITER yra puikus dalykai, strateginės technologijos energetikos planas yra taip pat geras. Turime juos valdyti skirtingai, atskirai, kad jie nenužudytų septintosios programos projektų. Turime tam tikrą darbinį sprendimą dėl bendrų išlaidų, kuria, kuris taikomas bendriems projektams, tačiau ta, taip pat turime užtikrinti ir tolesnį mažų ir vidutinių įmonių finansavimą. Turi, jos turi priešingą problemą, jos yra per mažos dažnai palyginti su kitais biudžeto straipsniais Europos biudžete. Man atrodo, kad labai pozityvų yra tai, kaip pranešėja žvelgia į įtrę kompetencijos rytis. Labai ačiū už tai. Žinau, kad biudžeto komitete jūs e, kūrėte tarpusavio sutarimą ir tikiuosi, kad tai, ką sutarsite, bus patvirtinta ir plenarinė sesija. Ačiū. Ačiū, ponas Kančianas. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, Franceskai, už tai, ką mums papasakojate. Procedūrinė prasme, iš tikrųjų viskas atrodo puikiai. Taigi nuoširdžiai dėkoju. Turime kalbėti apie tai, kaip racionalizuoti procedūrą, koordinuojant savo darbą, kaip galima geriau. Tai yra puiku, tačiau to nepakanka. Praėjusią savaitę Strasbūrė patvirtinome parlamento iniciatyvą dėl naujų finansavimo formų. Reikia skirti euro obligacijas nuo projektų obligacijų, tai yra du skirtingi dalykai. Tačiau patvirtinome abu šios dalykus. Euro obligacijas buvo sunku patvirtinti pagal e, sutartį, tačiau e, projektų obligacijas manau, kad veiks puikiai. Taigi aš jums norėčiau pasakyti, kad reikia mūsų pasiūlymus suformuluoti taip, kad galima būtų išeiti, nueiti toliau negu euro obligacijos ar projektų obligacijos. Na, aišku, pagal 20 metų strategiją kažką naujo dar įnešti sunku, tačiau turime siekti kaip galima daugiau, turime nugalėti Europos patiriamas problemas ekonominio prasme ir turime daugiau galvoti apie privačias viešas partnerystės. Ponas Balčytis. Pirmininkė, ačiū gerbą Balzanį už iš tikrųjų tokį pateiktą naujovę, diskutuojant apie būsimų 2012 metų biudžetą. Ir kas, ir e, kam yra tekę sudarinėti biudžetus, turbūt puikiai supranta, kad tos iniciatyvas, kurios bus pateiktos iš visų Europos parlamento narių, jos bus labai plačios. Ir kiekviena, kiekvienas iš mūsų stengsimės atspindėti savo šalies, dalinai ir galbūt ir Europos pagrindinės intencijas. Ir kaip buvo pasakyta, tų pinigų nebus daugiau. Tai mano supratimu galbūt iš tikrųjų reikėtų jau šiandieną arba ateinančioje perspektyvoje žinoti ir pačios komisijos bei tarybos tam tikrus e, strateginius objektus ir e, bendrą viziją, kaip yra numatoma finansuoti ir kas numatoma yra spręsti 2012 metais. Kad mes iš tikrųjų galbūt e, galėtumėm ateityje žymiai labiau susiaurinti savo pasiūlymų apimtis ir taip pat, manau, kaip ir buvo pasakyta, dėl įvairių finansavimo šaltinių. Pati Europos e, komisija su taryba galbūt jau turėtų pateikti ir galimus finansavimo šaltinius. Taip, mes žinom, kad yra Europos investicijų bankas, investicijų fondas, yra privačios lėšos, yra biudžetas ES, tačiau kai kurie mechanizmai, kalbant apie praeitį, praktiškai neveikia. Kalbant apie smulkių vidutinių įmonių finansavimą, 15 milijardų iš Europos investicinio fondo paprasčiausiai komerciniai bankai pralaikė du metus savo sąskaitose Ir daug yra kitų tokių dalykų, ko ateityje mes turim išvengti. Be to, pati ES 2020 strategija mūsų pramonės komitete galimai galbūt dar irgi ateityje gali keistis su paskutiniais įvykiais, kurie vyksta Japonijoje. Todėl mano toks ir būtų klausimas, ar tikrai nevertėtų ir užklausti komisijos, kaip jinai numato ir kas pagal juos svarbiausia 2012 metais yra spręsti naujus projektus arba vystyti senus. Ačiū. Lina Ek. Lina Ek. Also, I would like to... Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, kad ji atvyko, kad e, supažintino mus su prioritetais. Aš e, esu ne tik e, liberalų koordinatorė, tačiau ir atsakinga už 2020 strategiją. Politinės frakcijos, rengdamos praėjusiais metais ir šiais metais pranešimus, pastebėjo, kad esama nenuoseklumo e, suformuluojant biudžeto tikslus. Taigi yra labai e, sunku suderinti skirtingas biudžeto eilutes, užtikrinant e, įtraukų ir nuoseklų augimą. Tai nėra paprasta užduotis, tačiau ji labai svarbi. Nerima kelia Europos konkurencingumas. Pirmiausia, dėl dviejų dalykų. Pirma, pirmiausia, buvo kalbėta apie klimato kaitos komunikatą, tačiau turime kalbėti ir apie investicijas. 9 19 procentų viso BVP Europą skiria investicijoms. Tuo tarpu Kinija 40 procentų, Indija 45, Korėja 65. Siekiant pasiekti strategijos 2020 tikslus, mes turime daugiau investuoti. Energetikos infrastruktūros e, dėgymas yra dar kita tema. Aš žinau, kad ateityje energijos kaina auks. Tas augimas jau prasidėjo dėl energijos stygiaus Japonija čia dar papildomas veiksnys. Mums dabar e, siekiant didesnio ES konkurencingumo e, reikia daugiau investicijų. Lyginant e, investicijas tarptautinėje arenoje, lyginant situaciją su JAV, vertinant europinius ir amerikiečius, amerik šiuolaikinius skaičius, valstybės finansavimo dalis taip pat ES yra mažesnė ir tas skirtumas yra nemažas, jis labai didelis. Tas pats pasakytina ir apie Kiniją. Kalbant apie apie kitų metų biudžeto formavimą turime stengtis jo tikslu suderinti su Europa 2020. Strateginių energetikos technologijų aspektas yra labai svarbus, vadinamieji set tikslai. E, jiems finansuoti yra skiriama mažiau nei 50 procentų, tačiau turime pasirūpinti kofinansavimu iš valstybių narių. Uh, Tai reiškia, kad tai, ką mes buvome nutarę, ko siekėme, to nepasiekėme, tas neįvyko ir tai yra didelė problema. Ir ketvirtoji mano pastaba tai yra biudžeto disciplina. Kalbant apie konstitucinę perspektyvą, labai e, didelį nuogastavimą kelia, kad ITER finansavimas yra iš vienos institucijos, o kontrolė vykdoma kitos investicijos. Taigi, um, nerima kelia tai, kad ITER projektą finansuojant pasigendama finansinės drausmės. Turime nepamiršti e, šių prioritetų, tai yra skaidrumas ir biudžeto drausmė. Kalbant apie e, tarp institucinius aspektus, manau, kad būtent taryba čia yra didžioji problema. Aš norėčiau paprašyti jūsų, paprašyti tarybos laikyti savo įsipareigojimų e, taip pat ir kalbant apie e, projektų finansavimą. Ačiū labai. Dar yra du žmonės norintys pasisakyti. Prašau kalbėti kuo trumpiau, nes priešingų atveju kolegė negalės atsakyti į klausimus dėl Andželis. Grazie. Grazie, prezidente. No, grazie. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkui, Frančiskai. Labai gera mintis buvo surenkti tokią diskusiją ir mintis įtraukti kitus komitetus. Nes diskusijos dėl biudžeto, biudžeto sudarimo procedūros tai yra labai reikšmingos. Kadangi išgyvename krizę, neturime tiek daug lėšų ir ką turime daryti. Reikia e, pasinaudoti tomis nedidelėmis lėšomis, kurias turime, bet kaip galima geriau. Taigi, man svarbiausias klausimas yra išlaidų kokybė, ne tik kiekybė. Kokybė yra svarbiausia. Pirmiausia, investicijų požiūrių reikia, kad investicijos būtų produktyvios. Krizės metu tokios investicijos reiškia pirmiausia nukreiptos į vystimąsi, į darbo vietų kūrimą. Ir aš apie tai dažnai kalbu, jūs pati kalbėjote, kad reikia apsispręsti dėl prioritetų, strateginių pasirinkimų, dėl prioritetų, ypač inovacijų požiūrių. Mano nuomonė yra nepaprastai svarbu investuoti į inovacijas, kitaip neturėsime ateities, jeigu neinvestuosime į inovacijas, mokslinius tyrimus, žinias. Tai turėtų būti mūsų didžiausias prioritetas. Antra, pagalvokime, kaip geriausiai pasinaudoti ir paskatinti finansų srautus link mažų ir vidutinių įmonių, nes jos sudaro pagrindą mūsų ūkio Europoje. MVI turi naudotis priemonėmis, kurios galėtų joms padėti, pavyzdžiui, atlikti mokslinius ty tyrimus. Ir galiausiai energetika pirmininkė. Atsinaujinantis šaltiniai, saugumas, sauga, tai yra labai aktualūs E, dalykai, ypač galvojant apie tai, kas vyksta Japonijoje, mes turėtume labai atidžiai apsvarstyti šios aspektus, kaip ir kova su klimato kaita. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tokį dalyką. Dalis e, projektų kasmetinėme biudžete yra finansuojama, tiksliau pasakius, kofinansuojama finansuojama iš valstybių narių biudžetų, taip pat iš savivaldybių biudžetų. Noriu pabrėžti, kad šiuo metu vyksta e, skirtingose valstybėse narėse valstybės finansų konsolidavimas, mm, o tai veikia ir tiksliau pasakius, tai vyksta siekiant e, sumažinti valstybės skolą. Šiame šio tikslo siekiant turi dalyvauti ir savivaldybės. Ir gali atsitikti taip, kad kai kurie projektai, kurie yra finansuojami iš ES biudžeto, Atsižvelgiant į tai, kad vietos regioninių lygmenių nebus pakankamai finansavimo, jie tiesiog nebus įgyvendinami, nes savivaldybės atsisakys kofinansuoti. Tokių signalų jau turime. Ir aš nekalbu apie mažus projektus, kalbu apie didelius projektus. Ir to pasiekmes gali būti tokios, kad mūsų įsipareigojimai numatyti 2012 metų biudžetui nebus įgyvendinti. Panaši situacija ir su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Šios įmonės e, naudojasi dalimi e, finansavimo, plėsdamo savo verslumą, tačiau dalį pinigų projektams finansuoti jos pasiima e, kreditų formą. Tuo tarpu dabar krizės akivaizdoje yra sugriežtintos kreditų išdavimo sąlygos, todėl e, daliai mažų ir vidutinių įmonių bankai tiesiog nesuteikia paskolų. Taigi, šios įmonės nebegali įgyvendinti bendrų ES projektų. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į šiuos e, du dalykus Ir norėčiau išgirsti, kaip Jūs e, pakomentuotumėte e, galimybę atsižvelgti į šios aspektus, formuojant 2012 metų biudžetą. Ačiū labai. Suteiksiu žodį poniai Balzanė. Galbūt ji galės atsakyti kai kurios klausimus. Grazie, sono stati tutti interventi veramente. Nu- dėkuoju pirmininkė, dėkuoju visiems pasisakiusiems Buvo labai įdomu ir naudinga išklausyti jūsų minčių, pirmiausiai e, dėl prioritetų apibrėžimo, dėl to, kad juos reiktų įrašyti į kitų metų biudžetą. Man labai didelį įspūdį daro tai, kad bandoma jau kažko pasiekti pačioje pradžioje, bandoma priderinti e, prioritetus prie strategijos Europa 2020. E, kaip sakiau, šis komitetas svarbus, nes dažnai kalbame apie energetiką, mokslinius tyrimus, apie naują požiūrį, apie saugios energetikos e, mintį, atsinaujinančius šaltinius. Aišku, prioritetų bus nemažai. Ir e, juos, kai jūs kaip komitetas e, strategijos Europa 2020 kontekste galėsite paremti, turėsite progos. Aš jau susitikau su keletu kitų komitetų ir visur išryškėjo kofinansavimo problema. Vienas iš kolegų paminėjo podimatos pranešimą, kurį patvirtinome Strasbūre. pripažįstama, kad mūsų biudžetas nepakankamai didelis, kad galėtų patenkinti visus Europos poreikius, nes mums reikia daugiau Europos, daugiau tam tikrų europinių veiksmų. Daugeliu požiūrių tai yra geras dalykas, bet tai yra ir iššūkis. Tai e, bus iššūkis institucijoms, nes nuo to priklauso jų patikimumas. Reikia numatyti lėšų, nes jeigu taip nebus padaryta, tai Europa galbūt pamatys, kad jos reputacija kenčia. Negalime, aišku, finansuoti visko. Mano nuomonė, pernai biudžeto sudarimo procedūra buvo pernelyg atvira įvairiems klausimams. Kalbėjome ir apie finansinę perspektyvą, diskusijos vyko šiais klausimais. Visi prisimename, kai baigėsi paskutinės diskusijos dėl biudžeto pernai. Dabar, man regis, turėtume siekti apibrėžti biudžetą kitiems metams taip, kad jis būtų pats geriausias, galvant apie įmanomus dalykus turėtume pasižiūrėti ir tokius dalykus kaip obligacijas, ateities išteklius, tai svarbu, bet galbūt reikia suvokti, kad kol kas jie biudžeto kontekste nepasiteisins. Uh, Mes vėliau žiūrėsime iš šiuos elementus, egzistuoja politiniai aspektai, bet kitų metų biudžetui negalime dar jų kvantifikuoti. Aišku, bus politiniai dokumentai šiais klausimais. Jie bus tarsi priedai pridėti prie kitų metų biudžeto. Ir mes praeitą savaitę balsuodami Strasbūrė jau šiek tiek pradėjome darbą šioje srityje dėl finansavimo. Minėjau ir neigiamus prioritetus. problemas, kurios svarbios Europos ekonominiam, socialiniam pagrindui trūksta sinergijos, dėl to daug kas neveikia. Mūsų pastangos vos nenuėjo veltui tam tikrais atvejais. Dabar matome, kaip svarbu yra pasirinkti gerą išeities tašką. Reikia susijęti nacionalinius Europos biudžetus, užtikrinti ne tik ekonominę sinergiją, bet taip pat galvoti, kaip išspręsti dabartinės problemas, kaip užtikrinti, kad skiriamos lėšos bus naudingai panaudotos ir galvoti turime, kaip suteikti finansavimą, kai neįmanoma užtikrinti kofinansavimo. finansavimo E, Europos semestras užsima kai kuriais šiais klausimais. Rei, būtent reikia nustatyti, ką reikia investuoti ir nacionalinių lygmenių tam, kad galėtume kaip galima geriau pasinaudoti galimybėmis, kurias mums teikia Europos biudžetas. Taigi turime pradėti veikti iškart, apsisprendžiant dėl aiškaus e, ES biudžeto, tokio biudžeto, kuris pasiūstų atitinkamą signalą valstybėms narėms dėl nacionalinių biudžetų sudarimo. Jie turi taip pat e, siekti, kad pasirinkimas valstybėse narėse būtų panašus kaip ir tas, kurį darome dėl ES biudžeto. Tokiu būdu įveiksime daug problemų ir dėl kofinansavimo. finansavimo valstybės narės taip pat aiškiau pamatytų, ką reikia daryti, kad kaip galima geriau pasinaudotų kofinansavimo galimybėmis. Todėl aš labai e, siekiu, e, kad būtų užtikrinamas kaip galima glaudesnis ryšys su, su nacionaliniais biudžetais ir reikia dirbti su valstybių narių parlamentų nariais. Ponas Dengelis e, minėjo išlaidas. Tai labai svarbis rytis, Mes turime į ją žiūrėti kaip į prioritetą, bet realiai, ne tik teoriškai, e, apibriežti prioritetus, reikia atsižvelgti taip pat į tai, kaip veiksmai, programos, projektai buvo įgyvendinami praeitįje, kad atsirinktume geriausius tolesniam finansavimui. Dėl to aš kalbėjau apie neigiamus prioritetus. Reikia peržiūrėti visus prioritetus ir atsisakyti tų, kurie nepasiteisino. Taigi diskusijos tęsiasi. Ir man atrodo, kad ši diskusija prisidės prie biudžeto komiteto diskusijų ir atvirkščiai. Biudžeto prioritetų apibrėžimas leis mums nebešvaistyti lėšų, nes tai yra priešas gero biudžeto. Šis sprendimas yra e, geras Gerai, kad jūs pasikvietėme, kad jūs atvykote, kad pasikeitėme nuomonėmis, nes dabar jūs žinote, kas e, mus neramina, ką mes mastome. Ir manau, kad e, mes, žinodami jūsų argumentaciją, galime taip pat jūs geriau suprasti, galime pasiekti geresnio rezultato, galime geriau savo laiką planuoti. Taigi, ačiū Jums labai už pasiūlymą, ačiū, kad atvykote noriu, kad ir toliau mūsų bendradarbiavimas būtų toks pat glaudus. Ačiū. Ja, Ponios ir ponai, perėsime prie kito darbo atvarkės punkto, kaip ir buvo kalbėta, pakeitėme darbo atvarkę, todėl dabar vyks debatai apie septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos laikotarpio vidurio peržiūrą. Ponas Odi yra pranešėjas. Pirmiausia, žodis jums. Kolegi, kolega Odi, žodis jums. Dėkuoju, Ponas pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad yra komisijos atstovų. Noriu padėkoti visiems už puikų įnašą, vertinant, neperžiūrėt, bet vertinant programą. Dėl konteksto pranešimo septintoji pagrindų programa buvo patvirtinta šeštaisiais metais. Tai reiškia, kad buvo numatytas Lisabono strategijoje peržiūrė šios programos. Buvo numatyta sukurti žinių erdvę 2010 metais, kaip žinia. E, septintoji programa. E, pagal šią programą buvo skirta e, daug daugiau lėšų, 3 milijardais daugiau. E, ir tai yra didelis pokytis. Aš parengiau pranešimą ir joje kalbu tik tai apie septintąją pagrindų programą, kai kas minėjau ir aštuntoje, bet reikia pasakyti, kad mano darbas apsiriboja septintąją dėl trijų priežasčių. Pirmiausia, po to, kai vyko politinės diskusijos, atsirado trys politiniai elementai ir mes turime įvertinti tai, ar reikia politinė prasme mm, pasižiūrėti iš naujo į tas programas. Pirmiausia, įsigaliojo Lisabono sutartis, atsirado strategija 2020, kurioje moksliniai tyrimai yra dar kartą e, patvirtinti kaip pagrindas ekonominio vystimosi. Europoje, kaip sakiau, atsirado Lisabono startis, naujas parlamentas, nauja komisija dirba ir kitas naujas elementas yra tas, kad dėl pagrindų programos buvo deramas 2006 metais, tai yra prieš krizę, dabar išgyvename krizės e, tarsi įkaršti ir dar liko keli metai iki 13 metų. Mes e, išbrisime iš krizės, bet kol kas esame labai pažeidžiami. E, mes e, turime pagalvoti, kaip pasinaudoti e, programomis, kad E, naudingai dirbtume per likusį programos laikotarpį. Dėl finansavimo per pirmus e, ketverius metus buvo skirta 26 milijardai, o dar trims, milija, trims metams lieka mums 29 milijardai. Noriu pasakyti, kad tai yra įsipareigojimai programoms iki 13 metų ir kai kas bus dar skirta 14 metais ir galbūt 15 dėl, prieš patvirtinant 8 programą. Dabar dėl pranešimo ir vertinimo programos. Pirmiausia, keletas pastebėjimų. Vakar mes išgirdome pristatymą, diskusiją šio klausimu, nepriklausomi ekspertai kalbėjo apie savo vertinimus ir išvadas, o aš padarysiu keletą pats pastebėjimų. Mes, Europos parlamentas, turime turėti globalų vaizdą, kaip vyksta moksliniai tyrimai Europos Sąjungoje, valstybėse narėse ir kur mes esame lyginant su kitais e, pasaulio regionais. Europos Sąjunga, aišku, veikia Europos Sąjungos lygmenių, egzistuoja ir struktūriniai fondai e, jie buvo tam tikrą prasme Lisbon, <laughs> lisabonizuoti bet neturime pakankamai globalaus požiūrio. Dar kitas e, klausimas tiesiogiai komisijai. Mes nevertiname atskirų programų. Pagal Euratomą įgyvendinamų buvo dvi programos, kaip žinia, e, viena bendroji ir kitos konkretesnės programos kurios baigėsi 2011 metais, taip pat programos susijusios su Euratomu. E, Ir mes turime e, laikytis to, kas numatyta tekstuose dėl tų konkrečių programų. Šiandieną po pietų kalbėsime apie branduolinius dalykus. Programa buvo skirta tam, kad būtų atlikti tyrimai branduolinio saugumo srityje. komisija e, labai ilgai dėlsė išreikštama savo nuomonę, o mes paskui nebeturėjome e, laiko pakankamai parengti savo pranešimui. Trečioje pastraipoje kyla klausimas, ar septintoji programa sukuria papildomą europinę vertę, ar ne. Per pirmuosius susitikimus ir diskusijas man buvo sakyta, reikia pasakyti, kad taip, bet aš sakau, kad ne E, man iš tikrųjų būtų įdomu išgirsti, ką jūs galvojate. Aš suprantu, kad papildoma vertė yra nepakankamai aiški dėl poros priežasčių. Pirmiausia, viskas yra nepaprastai sudėtinga. Ir tie, kas veikia vietoje, sako, kad nėra papildomos europinės vertės, nes trūksta supaprastinimo. supaprastinimo. Taip pat e, kartais Ekspertai sako, kad nebereikia naujų priemonių kurti, kol e, negyventos visos dabar egzistuojančios. Taigi, ar yra ta papildoma europinė vertė? Aš pateiksiu vieną pakeitimą, kad savo paties pasiūlytą pastraipą šio klausimu pakoreguočiau. Kitas yra bendradarbiavimo klausimas. Aš aišku pabrėžiau mažų vidutinių įmonių svarbą. Europos Sąjungos e, vaidmuo lyginant su valstybė valstybių narių vaidmenių, nuseklumo poreikis, į tai reikia pasižiūrėti. Taip pat kitas dalykas - mokslinio tyrimų taryba Europos. Jeigu norime kad projektai būtų veiksmingi, mes turime kelti klausimą dėl Europos mokslinių tyrimų tarybos, kaip bus su finansavimu, kaip bus su strategija ir, strategija ir koks bus jos politinis autonomiškumas. 14 pastraipą teiksiu pasiūlymus dėl gynybos. Man atrodo, kad reikėtų kelti diskusiją dėl to, ar netėjo laikas mokslinio tyrimų programos skirti ir gynybos pramoniai. Ir galbūt reikėtų tai atskirti nuo septintosios pagrindų programos klausimo, nes kol kas nėra joje numatyta skirti lėšų fina, e, finansuoti gynybos e, technologijoms. Tai yra tik. No, tai yra naujas klausimas, bet galbūt reikėtų politinių diskusijų šiuo klausimu. 17 pastraipa aš siūlau įvesti teritorinį principą. Uh, E, moksliniams tyrimams. Reikia taip pat užtikrinti nuoseklumą tarp struktūrinių fondų, nes finansuojama daug mokslinių tyrimų iš šių fondų ir tarp septintosios programos. Reikia taip pat galvoti apie finansavimą svarbiems mokslinio tyrimų centrams ir taip pat galvoti, kaip kuo plačiau paskleisti mokslinius tyrimus. Uh, turime užtikrinti galimybę vykdyti mokslinius tyrimus e, vietos lygmenių, nes egzistuoja daug didelis potencialas, taip pat reikia užtikrinti ryšį. Aš tarp mokslininkų, aš ketinu pateikti pasiūlymą dėl naujų technologijų, dėl įvairių galimybių, pavyzdžiui, videokonferencijų panaudojimo, kad mokslininkai galėtų kažkokiu būdu susisiekti, dirbti kartu jeigu, kad, pavyzdžiui, universitetai norėtų prisidėti prie įvairių tyrimų. Dėl finansavimo ir tarptautinių įsipareigojimų tai yra labai svarbu ir labai svarbus yra komercializavimo aspektas. Taip pat um, pabrėžiu inovacijų svarbą ir kitas dalykas yra supaprastinimas. Manau, kad nereikia nukrypti nuo to, kas išdėstė puikiame ponios Kavaljo pranešime. Vakar buvo kalbama apie toleruotiną klaidų riziką. Moksliniuose tyrimuose tai yra labai svarbu. Politinė prasme labai sunku pasakyti, kad mes leisime daugiau klaidų mokslinių tyrimų srityje. Mokslininkai turi e, užsimti mokslu Reikia suburti darbo grupę iš mūsų ir biudžeto kontrolės komiteto atstovų. Kai bus reformuojamas finansinis reglamentas, tada galėsime politinius terminus paversti e, tam tikromis nuostatomis ir tada turėsime pagrindą įtraukti ir Karvalio pranešimą. Taigi, Tiek norėjau pasakyti kolegos, dan dabar bus labai įdomu išklausyti jūsų nuomonės. Dirbsiu su šešėlinės frakcijų pranešėjais, rengsime kompromisus, ypač e, tam, kad parengtume stiprų signalą dėl Europos papildomosios vertės reikia ir komisijai aišku signalą nusiųsti dėl to, kad projektai e, per ateinančius trejus metus turi užtikrinti ES lygių gerą infrastruktūrą. Taip pat e, reikia e, dirbti pagal sritis, kurias nurodo ekspertai, senėjantį visuomenę, energetiką, pavyzdžiui, vėžio tyrimai, tai labai rimta problema. Mes turime būti lyderiai, energetika, kitas pavyzdys, biotehnologijos. Tai yra keletą klausimų, kur mus, mes Europoje galėtume būti pasauliniai lyderiai. Tai yra svarbu mūsų pramoniai, mūsų piliečiams supaprastinimas, inovacijos, moterų vaidmuo, aš apie tai nekalbėjau, to neįrašiau, bet manau, kad bus pateikta daug pakeitimų. Taigi tiek, pirmininkė, aš norėjau pasakyti dėl pranešimo. Žinau, jisai nėra tobulas, bet tikiuosi, kad jūs atleistė man, nes mes iš tikrųjų neturėjome pakankamai laiko. Ir norėčiau padėkoti komisijos atstovams, taip pat frakcijos atstovams, kurie man padėjo renkti šį tekstą. Ačiū Jums taip pat. Pirmiausia, kolegė Tamsin žodis. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirminkė. Pirmiausia, dėkoju ponė Odi už parengtą pranešimo projektą. Tai yra labai svarbus pranešimas. Septintoji programa yra didžiausia mokslinio tyrimų programa pasaulyje ir mūsų vertinimas ne tik bus svarbus esamai programai, bet ir bus pagrindas e, ateities strateginiam strateginiai programai. Tai yra svarbi priemonė, kuri turėtų pateikti atsakymus dėl tų iššūkių, su kuriais susidurėme tiek klimato kaitos, tiek e, visuomenės senėjimo e, klausimus, taip pat ir e, pasaulinių lygmenių, koks yra ES konkurencingumo lygis. Na, tuo pačiu norėčiau pakalbėti apie prioritetus šiame vertinime. Svarbiausia kad peržiūroje būtų atkreipiamas dėmesys į svarbiausias programas. Tai yra biurokratija. Mums reikia pranešimo, kuris aiškiai pasakytų, kad paprastimo reikalinga tiek pagrindų programos e, šioje programoje ir kitose. Malonu, kad e, projekte jau kalbama apie tokį paprastimo poreikį. Kitos svarbios pamokos iš e, programos peržiūros yra tos, kad mums reikia daugiau lankstumo. Lankstumas tarp įvairių skyrių ir įvairių tikslų. Reikia lankstaus požiūrio, kuris garantuotų, kad galėtume skirti lėšas ten, kur vykdomi tyrimai. E, griežtos struktūros neturėtų būti kliūtis naujoviškiams tyrimams. Šiuo metu tai nepakankamai pabrėžiame projekte. Praėjusioje kadencijoje, pamenu, kai keitėm e, septintąją pagrindų programą, parlamentas pabrėžė e, tarp discipliniškumo svarbą. Tačiau nematome daug e, galimybių šiam aspektui. Tai labai svarbu, kad būtų galima derinti vairias mokslinių tyrimų sritis. Taip pat kalbėjau apie žinių ciklą manau, kad labai svarbu pabrėžti poreikį sieti e, mokslinius tyrimus, švietimą ir pramonę, naujoves ir pramonę. Tik tai e, tokiu būdu galima kurti pasaulinio klaso žinias. Ir kalbant apie pramonę, reikia kalbėti konkrečiau. Kai gauname pranešimus, tai visą laiką kalbame apie pramonę ir VMI, bet apie kokią pramonę, kokias įmonės, nes ne visos įmonės yra pasirengusios dalyvauti mokslinių tyrimų projektuose. Taip pat norėčiau, pavyzdžiui, išgirsti, kad kai kalbame apie didelę, didžiasias pramonės įmonės, kokios yra galimybės, pavyzdžiui, moks, jūrų transporto įmonėms dalyvauti e, šioje programoje, nes e, jūrų transportas labai svarbus daugelį šalių. Kitas klausimas yra lyčių dimensija. Žinoma, kad 65 procentai universitetuose yra daugiausia moteris. Kai kuriuose šalise daugiau, kai kuriuose mažiau. O mūsų tikslas yra 40 procentų moterų dalyvavimas mokslinio tyrimo programoje. Tačiau kol kas tai yra tik tai 21 procentas. Taigi pranešime trūksta lyčių dimensijos. <clears throat> Aš esu koordinatorių moterų e, reikalų komitete ir šiandien mes pateikėme pasiūlymų ir šiam pranešimui balsavome tame komitete visiškai vienbalsiai. Tie pakeitimai susiję su ribomis mo, moterų mokslininkų dalyvavimui ir dėl veiksmų planų, taip pat dėl ekspost vertinimo. Paskutinė pastaba būtų dėl diskusijos vakar ir šiandien apie tai, kaip pasiekti balanso tarp e, puikiausių pasiekimų ir valstybių narių dalies. Čia pritariu pranešėjui, kad labai svarbu stiprinti infrastruktūrą tose regionuose, kurie jos neturi, ir didinti e, mokslinio tyrimų pajėgumus per regioninius fondus. Taip pat reikia daugiau koordinavimo tarp valstybių narių per mokslinių tyrimų politiką valstybės narėse ir septintoji bendroji programa man atrodo galėtų būti katalizatoriumi. Todėl aš pritariu vakarištėms vertintojams, kad septintoji programa turėjo pozityvų poveikį europiniai pridėtiniai vertėjai. Taigi tikiuosi ir toliau dirbti kartu su ponu Odi rengiant šį pranešimą ir kartu, aišku, su kitais šešėlėmis pranešėjais. Ačiū. Danke sehr. Als nächstes äh, Frau Kollege Matthias. Ačiū, ponia kolegė Matijas. Obrigada, senhor presidente. Eu quero também começar tal. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip ir kiti kolegos ir kitos kolegos, norėčiau pagirti mūsų pranešėją, pana Odi. Aš pritariu jo pateiktiems pasiūlymams ir čia esama ir nuoseklumo. Yra tam tikras ryšys tarp kavaljo pranešimo e, ir dėl šios mokslinio tyrimų programos e, peržiūros. Turime tą nuoseklumą išlaikyti. Taip pat turime užtikrinti, kad formuluojant aštuntosios mokslinių tyrimų programos tikslus būtų atsižvelgta į septintąją. Negalime šiandien labai plėstis į diskusijas, dėl to tik maža viena mano pastaba dėl bendradarbiavimo Turime nepamiršti, kad e, visada už e, visų programų slypi ir žmonės. Neturime to pamiršti. E, manau, kad būtent šioje srityje turime daryti pažangą. Septintoji programa turi keletą teigiamų požymių, tačiau esama ir spragų joje būtent darbuotojų aspektą turime geriau sureguliuoti šioje programoje. Buvo kalbėta apie Marijos Curie stipendijas. Judumas nebūtinai reiškia, kad mokslininkui pavyks padaryti gerą karjerą. Kartais sunku gali būti sujungti skirtingas karjeras. Todėl mes turėtume pasistengti panaikinti tą netikrumo jausmą, kurį vis dar jaučia daugelis jaunų mokslininkų. Turėtume daugiau skatinti jaunimą ir moteris, akcentuodami lyčių lygybės principo laikymasi. Dar viena pastaba. Aš e, labai džiaugiuosi 30 straipsnio formuluotę. Čia kalbama apie didžiuosius visuomenės iššūkius. Manau, kad per pastaruosius du programos gyvavimo metus tiksliau pasakius, per ateinančius du, turėtume pasistengti, kad finansavimas iš šios programos būtų skirtas ir krizės padariniams likviduoti. Turime siekti politinių tikslų ir kalbant apie tikslus labai gaila, kad nedaromas jų vėlesnis vertinimas. Nekvesenuojama, ar prioritetai kažkada užsibriežti e, šiandien yra svarbus ar jau nebesvarbus. E, manau, kad tai nedidina saugumo jausmo. Kita vertus, reikėtų stiprinti investicijas saugumo srityje. Ir kita vertus, reikėtų dar kartą peržiūrėti, ar reikalingos tokios didelės investicijos e, gynybos srityje, kaip jos numatytos programoje. Turiu pasakyti, kad šis pranešimas yra labai svarbus pranešimas. Čia numatytos priemonės ne tik konkurencingumui skatinti ir naujovėms dėkti. Turime stengtis, kad šios programos lėšomis būtų stiprinamas ir uh, E, samglodos aspektas skirtingose valstybėse narėse ir tarp skirtingų regionų. Tik tokiu būdu tinkamai pasinaudosime šios programos lėšomis. Ponas Maršinkievič, Marčinkievič, atsiprašo pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu labai padėkoti ponui Odi už labai konkretų pranešimą susijęta ir su ekonominė šiandienos e, situacija, taip pat e, reaguojančią į Europą 2020 tikslus. Norėčiau tarti keletą žodžių apie nuoseklumą ir apie pagrindų programos supaprastinimo aspektus. Yra dar daug kliučių konkursų organizavimo srityje. Komisija savo komunikate e, skatina supaprastinti projektų teikimo tvarką. E, tam yra reikalinga numatyti supaprastintas projektų rengimo taisyklės aštuntojoje mokslinėje programoje. Reikia teikti daugiau informacijos, tiksliau pasakus, gauti daugiau informacijos iš biudžeto komiteto. E, vienas svarbiausių klausimų vertinant e, septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą, tai yra nepakankamas naujų valstybių narių dalyvavimas šioje programoje. 2011 m. gegužės, e, atsiprašau, kovo mėnesį e, komisija pateiks savo nuomonę dėl to, kaip e, įvairios valstybės narės dalyvauja šiuose programuose. Manau, kad šiuos darbus reikia tęsti ir toliau e, ir apibendrinti rezultatus rengiant aštuntąją programą. Ačiū. Ačiū labai, ponia Kavalio. Much, like... Dėkuoju pirmininkė, norėčiau pasveikinti poną Odį, jis parengė puikų pranešimą. Porą nedidelių pastebėjimų tik tai išsakysiu. Ir pasiūlysiu juos įrašyti į pranešimą, nes jų kol kas nėra jame. Manau, kad e, reikia kai ką pakeisti tarp e, tematinių prioritetų. Jų iš pradžių nebuvo, patvirtinant pradžioje programą, tai yra energetika, didesnis akcentas Europos pramonės vaidmeniui globaliame pasaulyje, taip pat temos susijusios su gyventojų senėjimu. Dėl struktūros mes turėtume išlaikyti e, bendrus tyrimus kaip vieną iš ramščių šioje programoje. Taip pat e, tokius tyrimus, kurie skirti atremti didžiausiems mūsų iššūkiams. Reikia ir e, užtikrinti pusiausvyrą tarp e, principo iš apačios į viršų. E, ir kitų elementų, ir politinio, taip pat e, darbo tvarkės nustatymo. Mes taip pat e, turėtume galvoti apie būsimas naujas technologijas e, informacijos ir komunikacijos technologijų srityje. Reikia pasakyti, kad technologijos plėtojimo programos yra labai svarbios Kitas dalykas - struktūra, Europos mokslinio tyrimų taryba, Marie Curie, e, šios struktūros davė puikių rezultatų dėl bendrosios technologinės iniciatyvos. Mažų ir vidutinių įmonių reikia kai ką pakoreguoti, reikia, kad jungtinės technologinės iniciatyvos būtų atviresnės MVI ir universitetams. MVI srityje reikia pasižiūrėti, kaip programuose jos gali dalyvauti. Taip pat reikia įdėkti priemonės, e, kurios būtų skirtos rezultatų įvertinimui. Kol kas to nėra pagal septintąją programą numatyta. Taip pat turėtume akcentuoti jaunų mokslininkų dalyvavimą ne tik atskirų mokslininkų, bet ir tam tikrų kooperatyvų, ar panašiai reikėtų skatinti jaunus mokslininkus įsilieti į mokslinio tyrimų projektų įgyvendinimą. Dėl supaprastinimo labai pritariu tam, ką pasiūlė ponas Odi. Turime e, žiūrėti į supaprastinimo pranešimą taip pat ir užtikrinti, kad septintojo pagrindų programoje viskas, ko dar nepadarė komisija, būtų padaryta neperžiūrint e, finansinio reglamento ir mes turėtume pasižiūrėti, ką galime padaryti dabar iš karto, ko nepadarė komisija. Ačiū. Ačiū labai. Pone Dalkastiljo. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją, poną Odį, nes jis pateikė dokumentą, kuris, man atrodo, labai turi gerą struktūrą ir yra įdomus. Nenoriu kartuoti to, ką sakė kiti. Pirmiausia, norėčiau pakartoti, ką sakiau komisariai Quinn šyrit. Jeigu atlieki septintosios bendrosios programos vertinimą, yra dvi išdavos. Viena yra vidutinio laikotarpio, kai kurie dalykai veikia gerai, kiti ne. Tačiau turime užtikrinti, kad to pasiremtume, rengdami kitą programą, tai yra aštuntąją bendrąją programą. Tačiau nebūtinai tuos rezultatus galima panaudoti septintajai programai, nes neturime jau mažai, turime mažai laiko. Turime programas, kurios patvirtintos 11 metams, 12 metams, kai kurios lėšos jau yra paskirtos. ir imtis priemonių dabar būtų sunku. Tačiau yra ir kitų pasiekmių iš šios, šio vertinimo. Kai kurios aspektus galima panaudoti septintai programai, kuriai dar liko maždaug du metai iki 13 metų pabaigos. Pateiksiu pavyzdį. Pagal vieną iš pasiūlymų, kuriuos pateikė ponas Odi, kuris man atrodo yra labai įdomus. 14 dalyje pranešime teikiamas pasiūlymas, kuris man atrodo įdomus. Nesu įsitikinusi, kad šį pasiūlymą galima panaudoti jau dar septintojo programoje. Čia kalbame apie Europos mokslinių tyrimų planą technologijų ir gynybos srityje. Man atrodo, kad pasiūlymas yra įdomus. Nemanau, kad būtų įmanoma įgyvendinti per ateinančius kelius metus, tačiau jis būtų įdomus galvojant apie aštuntąją programą. Galbūt būtų galima padaryti štai ką. Kai kalbame apie dvigubo panaudojimo technologiją ir papildomas e, lėšas dabartiniams projektams, galbūt galima kažką kurti paprasčiau, kažką, ką būtų galima panaudoti dabar per likusi e, simtosios programos laiką. Ir tą reikėtų daryti ir su kitais paprastinimo aspektais. Yra dalykų, kuriuos galima padaryti dabar, kurie dar nepadaryti, kur galima padaryti netidėliotinus po, pokyčius, ar, o kiti dalykai, kurie būtų svarbus kitai programai. Taigi reikia turėti tokį dvigubą požiūrį į šiuos dalykus. Kai ką galima padaryti dabar, kai ką galima padaryti vėliau. Paskutinis dalykas 17 dalyje siūloma, kad mokslinių tyrimų ir plėtros politika turi būt, būtų gyvendama teritoriniu pagrindu. Manau, kad čia slypi daug povandeninių pavojų ir jie gali būti prieštaringi, e, galvojant apie mūsų politiką skatinti geriausius pasiekimus mokslinių tyrimų srityje Europos Sąjungoje. Manau, kad teritorinių pagrindų panaudoti išteklius. Na, o čia turbūt pirmiausias kandidatas būtų struktūriniai fondai. Tačiau turime būti atsargus su tokiomis formuluotėmis. Nepaisant siekiamo balanso, kai kalbame apie teritorijas, geriausi pasiekimai yra pirmasis e, gairinis principas moksliniuose tyrimuose. Jeigu taip nebus, tai mes tuomet kažko svarbaus turėsime atsisakyti. Vien tik tai tam, kad patenkintume visus. Ir galų gale iškraipysime uh, svarbiausius siekius moksliniuose tyrimuose. Reikia supaprasmo, reikia valdymo lankstumo, reikia tinkamų finansinių priemonių, tačiau visa tai turi atitikti uh, principą, kad moksliniai tyrimai turi būti pagrįsti geriausiais pasiekimais. Žinoma, galime pagerinti tam tikrus aspektus, būtent teritorinių, struktūrinių fondų panaudojimą, tačiau su tokiais pasiūlymais turime būti labai atsargus. Ačiū. Ačiū labai, Hekmarkas. Ačiū. Labai ačiū, ačiū pono Jodį už pranešimą, nes šios problemos, kurias reikia aptarti, yra struktūrizuojamos labai gerai. Norėčiau pakalbėti apie tą posakį pridėtinė vertė, kurią pranešėjas plačiai aptarnėja. Man atrodo, tai yra labai svarbu mūsų diskusijai taip pat. Lengva pasakyti pridėtinė vertė. Kartais mes aptarnėjame pridėtinę vertę, pridėdami finansinius išteklius prie to, ką e, valstybės narės ar bendrovės investuoja. Nemanau, kad tai yra ta pridėtinė vertė, kurios reikia siekti. Aš manau, kad pridėtinė vertė turi būti puikūs pasiekimai europinių lygmenių. Turime prisidėti prie to, kad sukurtume dinamišką, kūrybišką sferą puikių pasiekimų Europos lygmenių. Tai čia galime iš pagrindų programos didinti išteklius. Jeigu jos ateitie ir padidinsime, tai e, mokslinių tyrimų prasme jie vis tiek sudarys mažą, mažą dalį. Mes neturime daryti tai, ką daro valstybės narės. Todėl turime būti atsargus, kai kalbame apie teritorinius dalykus. Regioniniai dalykai turi būti sprendžiami struktūrinių fondų e, kontekste, galbūt kartu su septintaja programa, bet pilietinės valties pasieksime tik tai per jungtinės e, mokslinio tyrimų programas, siekdami puikiausių rezultatų Europos lygmenių. Galima padaryti keletą dalykų. Pavyzdžiui, E, investuoti į technologijas platformas. Tai bus galima padaryti tik per bendradarbiavimą. Nes išlaidos ir investicijos yra tokios didžiulės, kad viena valstybė narė ne viena negali tiek investuoti ir gauti naudos, jeigu tai nedaroma bendrai. Antra, Marie Curie programa susijusi su judumu. Judumas yra būdas kurti europinę mokslinio tyrimų, tyrimų erdvę, bet taip pat ir E, pasinaudoti įvairiomis mokslinio tyrimų konsteliacijomis. Ir atsakant į kai kurios klausimus, kai reikia e, įtraukti moteris, jaunus mokslininkus, būtent judumas suteikia naujų galimybių. Ir jeigu sustiprintume judumo aspektą, pa, pasiūlydami tam tikrus uh, mokslininkų, mokslinių tyrimų kuponus, tai yra e, remdami mokslininkus, kurie e, juda. Ir tuomet tas procesas taptų spontaniškas. Na ir pagaliau supaprastinimas. Na, visada grįžtame prie to paties. Kai susitinkė su universiteto atstovais ar bendrovių atstovais, visada jie iškelia šį klausimą. Šiandien turime pripažinti, kad viskas yra šiek tiek geriau ir lengviau negu buvo ankstesnėje programoje, tačiau vis tiek dar reikia daug nuveikti. Ir tai, ką pasakysiu, galbūt nuskambės ironiškai, tačiau kartais mes universitetus, kurie egzistuoja 500 ar kelišimtus metų, žvelgiame įtartinai, tarsi juos paimtų pinigus ir pabėgtų. Nemanau, kad taip yra galbūt e, reikėtų kalbėti apie tam tikrą sertifikavimą, nes esu tu įstikinęs, kad, na, neminėsiu savo šalies universitetų, bet jeigu, pavyzdžiui, paminėsiu Sorboną, jeigu jie gauna pinigų iš Europos Sąjungos, jie juk niekur nepabėgs. Tas pats būtų su Heidelbergu, Salamanku, Balonija ar bet kuriuo kitu universitetu. Neminėsiu jų daugiau. E, Roskilde. Taip, yra. Kažkokiu būdu turime siekti daugiau supaprastinimo, nes tai suteiktų daugiau dinamikos ir judumo. Ačiū. Balčytis. Ponas Balčytis. Taip pat noriu prisidėti prie e, sveikinimų dėl šio pranešimo, nes iš tikrųjų tai bus vienas iš pagrindinių dokumentų, kuris turės labai didelį įtaką dėl mūsų įvairių iškeltų tikslų 2020 strategijoje, energetikos strategijoje pasiekimo. Jau buvo čia daug kas paminėta, tikrai daug nesikartosiu, tačiau taip pat pritariu tom pagrindiniam nuostatom dėl administracinių procedūrų mažinimo ir paprastinimo. Jeigu mes e, nepasieksim šitą artimiausiam laikotarpį, tai mūsų visada geros kalbos labai skirsis nuo praktinių veiksmų, kurie bus padaryti realiame gyvenime. E, taip pat manau, kad labai aiškiai reikia apibriežti smulkaus ir vidutinio e, verslo arba įmonių e, galimybės dalyvauti mokslo tyrimuosiuose darbuose problematiką, kuri egzistavo iki šiol, nes jie neturi labai didelių nei techninių pajėgumų, nei finansinių resursų, tačiau tai yra viena iš tokių sričių, kurias mes patys turime, mes patys sukurti sąlygas, kad jie ateityje galėtų patys tobulėti ir labiau prisidėti prie pridėtinės vertės kūrimo Europos Sąjungoje. Buvo paminėta dėl finansavimo struktūros, kad jinai yra sudėtinga. Iš tikrųjų, manau, kad mes tikrai turime ateityje labiau derinti turimus finansinius instrumentus. E, taip pat dėl naujųjų valstybės narių dalyvavimo mokslinio potencialo tyriamuose darbuose. E, manau, kad galbūt paminėta pranešėjo teritorinio principo ateityje taikymas mokslo tyrimuosiuose darbuose galėtų iš dalies pasitarnauti tos problemos sprendimui, nes tai iš tikrųjų nepanaudojam labai didelio potencialo, kuris yra mm, mūsų šalise ir aš manau, kad į tai ateityje reikėtų kreipti didelį dėmesį ir kalbant apie jaunų mokslininkų taip pat dalyvavimą, manau, kad tai yra labai svarbu. Tai tikrai dar kartą noriu padėkoti, manau, kad šitas pranešimas labai gerai yra subalansuotas ir manau, kad jis ateityje turės didelę naudą mums visiems. Ačiū.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 puikiai pasakė, prieš mane kalbėjo kolegos, taip pat noriu pasveikinti pranešėją ir pasakysiu, kad vis tik tai mes turime kalbėti apie mokslinio tyrimo organizavimo problemą. Kalbame apie kovą su biurokratija, reikalavimus su paprastinimą, tam reikia skirti dėmesio ir reikia galvoti, kaip tą padaryti Bet e, e, taip pat nepamirškime, kad reikės kažkaip galvoti ir apie mokslinių tyrimų struktūros reformą. E, dabar mes matome tam tikrus paradoksus. Europos Sąjungoje moksliniai tyrimai kartais vėluoja, mes nepasiekėme Lisabonos, su, tar, Lisabonos strategijos tikslų skirti moksliniams tyrimams 3 procentus biudžeto, atsiliekame nuo JAV, e, nuo Japonijos ir e, taip pat e, negalime visiškai pasinaudoti biudžeto galimybėmis. Dar liko 3 metai programai gyventinti ir turime 28 milijardus. Mes negalime dirbti taip kaip anksčiau, nes tai niekur mūsų nenuves turime pasiūlymus, turime juos pasižiūrėti ir mano nuomonė turime e, pakeisti mokslinio tyrimų tarybos statusą. Dabar tai yra agentūra, kuri paprasčiausiai vykdo nurodymus. Tai turėtų tapti ats, atskira struktūra. Mes turime Europos mokslinio tyrimų tarybai suteikti sprendimų prieimimo galę. E, ir užtikrinti, kad ji būtų tiesiogiai atsakinga ne tik už e, mokslo strategiją, bet ir už administravimo dalykus. Būtent toks būtų kelias žengiant link supaprastinimo. Ačiū, ponas Kančian. Tai. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ponui Jodį už e, labai naudingą pranešimą. Noriu paminėti tris svarbiausius dalykus. Pirmiausia, supaprastinimas ir geriausios praktikos e, panaudojimas, tai jau buvo minėta. Antra, mokslinių tyrimų centrai, pramonės centrai, universitetai, mažos ir vidutinės įmonės. Turime stengtis sinchronizuoti jų visų darbą, darbą tą sutelkti. kad visos tos trys mokslinio tyrimų tie tie srautai galėtų kalbėtis tarpusavėje. Na ir trečias svarbiausias dalykas iš šio pranešimo, ką reikia atsargiai vertinti, to, tie pinigai, tie 29 milijardai eurų, gali padėti generuoti didžiulę sumą, jeigu sugebėtume tai integruoti juos neišdalinti, bet panaudoti juos skatinant gerus projektus, kurie turi ateitį. Negalime tiesiog teikti subsidijų. Turime vertinti projektus pirmiausia iš anksto. Ir tuomet kartu su bendrovio investicijomis e, skurti pridėtinę vertę kalbame apie konkurenciją, sanglaudą. Ir jeigu paliksime mokslinius tyrimus tiesiog e, kabančius kažkur ore, nenurasime jų ant žemės, kad jie prisidėtų prie verslo plėtojimo, tai tiesiog ir išliks abstrakčia savoka. Na, teritorizavimas galbūt yra nebloga idėja ir jie atitinka mano mintis, kurias aš anksčiau esu išdėstęs. Ačiū pirmininkė. Ačiū toliau, pane Kotierės Kortinės. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti pono Odį, jūs labai didžiai mūsų klausosi ir e, dirba savo darbą labai atsakingai. Klausimas yra labai sudėtingas ir yra mažai manevro laisvės. Man rūpi trys dalykai. Kartais mūsų žodžiai būna neaiškus ir neteisingai interpretuojami. Visų pirma, manau, kad tam tikrus signalus reikia išsakyti tiesiogiai. Visi, kurių mintis prisidėjo prie šio peržiūros, kalbėjo apie tai, kad reikia praeities priemonės peržiūrėti, peržiūrėti senas platformas nes jeigu ateitie mes daugiau dėmesio skirsime naujovėms, turime peržiūrėti viską. Taigi, jeigu vertinsime septintąją programą, klasikinės rytis, moksliniai tyrimai ir bendradarbiavimas, viskas atrodo puiku, nes tai eina keliu, kuris jau buvo anksčiau sukurtas. Na, naujovės nėra žinių vien tik tai kūrimas. E, tai turi būti paremta ir rinkos dalykais. E, taigi turime kalbėti bendrovę su savo pačių pramonės politika. Jeigu mes visi nesutarsime dėl to, kas yra naujovės, tai bus kalba apie tyrimus skirtus padėti bendrovės gauti dėl didesnį pelną, o ne dėl nenaujovių kūrimui. Taigi aš norėčiau peržiūros e, ta prasme, kad reikia įvertinti naujoves, kaip, kaip jos veikia iki šiol. Antras dalykas - teritoriza, teritorizavimas. Na, taryba nori tai išbraukti iš septintos programos, nori, kad e, kiekvienas regionas pats valdytų pinigus, mes manome, kad Sintosios programos lėšos turi būti naudojamos geriausiams rezultatams skatinti. Priemonės, kurios iki šiol sukurtos, yra, pavyzdžiui, Europos mokslinio tyrimų erdvė. Čia reikia geresnio programavimo. Mokslinio tyrimų erdvė turėtų būti priemonė, kviesti valstybės dirbti srityse, kur Europa prisidėtų savo pinigais, kai projektai atitinka tam tikrus kriterijus. Kai universitetai turi mokslininkų atitinkančių sąlygas. Judumas. Mokslininko karjera turi būti vertinama europiniu lygmeniu. Pavyzdžiui, jeigu šias mokslininkas kažkuris yra dirbęs Stanforde, tai dažnai jo ta patirtis yra ignoruojama Europoje. Taigi reikia vertinti ir daktarinių disertacijų, pavyzdžiui, kokybę. Galima, pavyzdžiui, panaudoti Vokietijos modelį, kuomet e, rengdamas e, savo disertaciją, mokslininkas gali keliauti iš vieno universiteto į kitą. Taip būtų skatinamas, skatinami puikiausi rezultatai. Na, o mokslinio tyrimų taryba galbūt mums galėtų padėti apibūdinti, kas yra tas puikios žinios. Nes taryba nori sumažinti Europos skiriamas lėšas, o mokslininkai nori dirbti Europoje. Na ir paskutinis dalykas, man atrodo, kad yra šiek tiek komunikacijos problemų. Pusė Europos nežino, kas yra ta septintoji bendroji programa. O pagrindinės iniciatyvos, naujovių iniciatyvos taip pat yra nepakankamai aiškinamos. Reikia bendrai išaiškinti, kad būtų aišku, kad bus saugomi fundamentalūs tyrimai. Mokslininkai išsigasta, kai pamato, kad tos pagrindinės iniciatyvos tik tai bus skatinamos Europoje. Ačiū ir komisija dar norėtų tarti keletą žodžių, tačiau yra tik viena minutė komisija ir viena minutė ponui Odi, nes 12.30 posėdis baigiamas. Aš nežinau, kaip e, šią problemą įspręsime. Aš jau pradžioje kalbėjau apie tai, kad jei kiekvienas trumpiau kalbėtų, tai būtų likę laiko visiems. Taigi pirmiausia žodis komisijai, tada ponui Odi. Ar sutinkate su tokia tvarka? Taip, prašau. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Labai trumpai noriu sureaguoti į tris dalykus. Pirmiausia, europinė pridėtinė vertė kaip pagrindinė koncepcija. Apie tai buvo kalbėta. Apie tai buvo kalbėta ir Anabergo pranešime. Ir kalbama ir apie tada, kai buvo kalbama apie šeš, šeštosios programos e, laikotarpio vidurio peržiūrą buvo stengiamasi mm, išnagrinėti šią koncepciją, tačiau jos nepamatuosime taip paprastai. Tiek Anabergo pranešime, tiek kitose pateikiama daug argumentų už tai, kad e, šiose programuose liktų ši pridėtinės vertės koncepcija. Kitas klausimas, pono Odi, kas nutiko su Eurotomu? Uh, E, ir su šio projekto laikotarpio vidurio peržiūra. Sutarties, atsiprašau, peržiūra. Laiko grafikas buvo kiek skirtingas. 2011, o ne 2013 metais buvo num, numatyta. E, Laiko tarp vidurio peržiūra buvo numatyta daug anksčiau, 2010 metais sausio mėnesį ta peržiūra buvo baigta ir e, šią peržiūrą koordinavo ponas Milas, kuris buvo kuris buvo Čekijos pramonės atstovų koordinatorius. E, Kalbant apie Anabergo pranešimą, turiu Jums priminti, kad komisijos komunikate yra išvardinta visa eilė veiklų, kurios yra vykdomos dabar. Vienas tikslų yra supaprastinimas, priemonės jau yra numatytos, kitas aspektas tarptautinis bendradarbiavimas yra numatyta imtis tam tikrų žingsnių ir šioje srityje ir pagaliau. La, ir pagaliau laukiama naujų paraiškų. Mus e, lauk, mūsų laukia ir nauji iššūkiai, reaguojant į 2020 m. strategiją ir įgyvendinant ten numatytas pavyzdinės iniciatyvas. Ačiū labai. E, ponui Odi dar paskutinė pastaba. E, aš norėčiau e, paprašyti, gal, gal taryba galėtų mums ką nors pasakyti. Per vieną minutę. Ar kas nors galėtų iš tarybos atstovų ką nors paaiškinti? Deja, neįmanoma. E, gaila, kad taip yra, bet dabar noriu padėkoti visiems už puikų indėlį ir noriu pasakyti, kad be tarybos mes niekur nenuisime mokslinio tyrimų sutie. Taigi dar kartą dėkoju kolegoms už jų nuomonės apie pranešimą, kol kas jisai nėra labai geras. E, ačiū visiems kalbėjusiems, atsižvelgsiu į visus pastebėjimus dėl papildomos vertės, teritorinio principo. E, Septintojo pagrindų programoje nebuvo e, teisinio pagrindo gynybos srityje vykdomiems tyrimams, bet bandysime dirbti, viską ir, dary, dirbti ir daryti viską nusekliai. Aš ne, nebandau kaip nors pakenkti teiginiams apie meistriškumą. Mums tikrai jo reikia. Uh, Bet nepamirškime, kad naujos e, komunikacijų technologijos, videokonferencijos gali leisti mums pasinaudoti e, tuo meistriškumu sukauptomis žiniomis. Mes turėtume tam tikrą vieningumą užtikrinti Europos Sąjungoje ir pasinaudoti visose Europos Sąjungos teritorijose esančių potencialų. Aš norėčiau paprašyti visų šešėlinių pranešėjų pagalvoti apie galbūt du, tris dalykus, kokį signalą norėtume pasiūsti ir aiškiai kalbėti. Ir dėl dabar pavadinimo pranešimo tai nėra susijęs su peržiūra. Mes neketiname siekti pakeisti reglamento. Pirmiausia, galvojame apie tai, kad pasiūsti reikia signalą komisijai apie tuos dalykus, į kuriuos reikia jai atsižvelgti. Labai ačiū. Pakeitimo pateikimo terminas yra kovo 23 diena. Noriu padėkoti visiems, kurie liko iki posėdžio pabaigos e, labai drausmingai. Galbūt ateityje turėsime padiskutuoti apie tai, e, kiek toleruosime, kad kai kas ateina, trumpai pasirodo, kalba labai ilgai, o tada tučto jau palieka salę, o tada tie, kurie sėdi sažiningai iki posėdžio pabaigos, neturi galimybės ilgiau pasisakyti. Netaikau to tiems, kas kalbėjo šiandien, kas liko iki posėdžio galo. Ačiū labai visiems, susitiksime trečią valandą po pietų.